Dear colleagues, please take seat. Let's start our afternoon session. Kolegos, susėskite. Pradėsime mūsų popietinę posėdžio dalį. 14 darbo tvarkės klausimas. Noriu pasisveikti su ponu Olga Forstu, kuris yra į ASB, tai yra nepriklausomos institucijos nustatančios tarptautinius atskaitomybės standartus vadovas. Penktą kartą jau su juo susitinkame. Jis e, yra užėmęs įvairias pareigas Niderlandų vyriausybėje, taip pat dirbo ir finansų ministru, taip pat su ponu <clears throat> Šerprado. Noriu pasisveikinti, jis yra atrastas fondo vadovas, kaip žinote, su mm, mm, atskaitos, apskaitos standartais šie klausimai buvo mums visuomet svarbus mūsų komitete. Mes norėjome, kad parlamentas būtų įtrauktas e, jau į e, pačius pirmosius e, tarptautinių finansinės atskaitomės standartų nustatymo procesus. Norėčiau paminėti kai kurios svarbiausius e, aspektus ir klausimus nuo 2016 metų. 16 e, metų birželį mes patvirtiname Stalojano pranešimą apie <clears throat> e, IAS įvertinimą, taip pat finansinius aspektus. Žinoma, pastaraisiais metais taip pat labai E, svarbus aspektai buvo susijęs su tam tikrų tarptautinės atskaitomybės standartų dėgymo pradžia. Veikia nuolatinė darbo grupė. Praėjusiu metu Liepos mėnesį ekonomikos komiteto <clears throat> vertinimo sesijoje IFS 9 buvo įvertinta ir buvo kalbėta apie tai, kaip užtikrinti vienodas darbo sąlygas draudimą bendrovėms e, tam, kad IFRS 9 e, ir IFRS <clears throat> 17 galėtų tinkamai veikti. E, po 2017 metų tas bus padaryta praėjusiu metu spalio mėnesį parlamentas patvirtino rezoliuciją, nesipriešindamas į FRS 9 dėgymui, tačiau atkreipiame dėmesį į tam tikrus neigiamus aspektus ir poveikį ilgalaikiams investicijoms. Taigi mes <clears throat> uh, į ASB, iš IASB tikimės, kad bus stiprinami pajėgumai, siekiant užtikrinti ilgalaikės investicijas į ASB jau e, rugsėjo mėnesį <clears throat> pateikė atitinkamus pasiūlymus dėl e, AFRS 4 ir sausio mėnesį mes tikimės taip pat pritarti šiems pasiūlymams. Žanas Polis Gozės, čia yra pagrindinis asmo, mūsų komitetas <clears throat> atidžiai įvertins ir aptars komisijos pasiūlymus šioje srityje lapkričio 16 dieną keitėmės nuomonėmis atvirai su abiem jumis. Ir aptarėme kai kurias galimybės <clears throat> sureaguoti iš ESB pusės į mm, mūsų pasiūlymus, taip pat e, <clears throat> raštu e, nusintėme jums e, tas temas, kurias, manome, vertėtų aptarti šios dienos sustikime ir žinoma, jūs pristatysite savo veiksmų planą 17-21 metams ir išsameu galėsite sureaguoti į <clears throat> mūsų pasiūlymus, pristeigdamas žodį pranešėjų. Noriu <clears throat> pasakyti, kad mūsų bendarbiavimas per pastos metus su IASB padidėjo. Jūs e, dažnai atvykstate į mūsų <clears throat> komitetą ir į tarptautinės atskaitomybės finansinės standartų darbo grupę nuolatinį. Taigi, ačiū, kad atvykote, jums suteikiu žodį. Comments, uh... Dėkoju. Dėkoju Jums už Jūsų įžangą. Ir man ir Mišeliu Pradikai visuomet yra labai nepaprastai malonu dalyvauti šiame posėdėje. Ir iš tikrųjų, Briuselis nėra labai toli nuo Londono šiais laikais ir aš labai dažnai lankausi Europos parlamente. Ir visuomet tai daryti man yra labai malonu. Mes taip pat atvykome su mūsų naujaja vicepirmininkė, Sue Lloyd, jis sėdi salės gale. Mes norėjome, kad jie taip pat galėtų pamatyti, kaip vyksta bendravimas su Europos parlamentu. Kaip jūs mums priminėte, mes atsintime jums laišką, kuriame išsakėme savo reakciją į Stolojano pranešimą nes kai kurie dalykai mums nebuvo visiškai aiškus ir jeigu jūs turite kokių nors klausimų, aš su manumu juos atsakysiu. Savo įžanginėje kalboje aš norėčiau susitelkti ties mūsų darbo programą kurią mes jums e, nusintume. Ir šiandien aš kalbėsiu apie pagrindinės tos darbo programos temas. Pirmiausia, leiskite pasakyti keli žodžius apie mūsų draudimo projektą. Mūsų darbuotojai šiuo metu baigia renkti standartą, kurį mes tik norėtume paskelbti 2017 m. pirmąjį pusmetį. Mes rengiame šį standartą jau beveik dešimt metų ir iš tikrųjų turime baigti kuo skubiau šį darbą. Šiuo metu mes žinome, kad egzistuoja daugybė apskaitos standartų, kurie taikomi yra draudimo veiklai visame pasaulyje. Ir e, tokių standartų labai daug yra ir Europoje. Ir būtent dėl to labai skiriasi finansinės veiklos rezultatai. Mūsų poveikio analizė parošo, e, parodo, e, kaip skiriasi situacija vienoje realistiškoje draudimo bendrovėje, priklausom nuo to, kuri naudoja vieną visuotinai priimtiną apskaitos principą, viename filiale ir naudoja kitokį standartą, rengdama finansinės ataskaitas, kurias reikia pateikti pagal įstatymą. Ir mes matome, kad skirtumai yra tikrai ir didžiuliai. Kartais skiriasi rodikliai nuo 25 iki 60 procentų. Ir, pažiūrėk, mes kalbame apie da, pajamas ir kapitalą, tai jeigu jas lyginame. Tai yra tikrai daro, tai daro beveik neįmanoma, neįmanoma palyginimą. Be to mes žinome, kad kai kurie dabartiniai draudimų taikomi e, standartai nesutampa su kitais e, apskaitos standartais taikomais e, kitose sektoriuose. Pavyzdžiui, teikiant ataskaitas dėl įnašų į pensijų planus, pensijų su pensijomis susijęs įsipareigojimas yra atnaujinamas atsižvelgiant į tai palūkanų normų pokyčius, o kai kalbama apie draudimo įsipareigojimus, e, kuris yra labai panašus į pensijų įsipareigojimą, taikoma ta, ta, kitokia praktika. Ir e, Mes taip pat matome, kad tai, kas šiuo metu yra labai žemas palūkanų normos, e, tai, tai neatsispindi finansinėse ataskaitose. Ir tam, kad galima būtų e, įvertinti, e, tinkamai įvertinti finansinį stabilumą, reikia užtikrinti, kad draudimo įsipareigojimas būtų matuojamas atsižvelgiant į dabar galiojančius, galiojančius palūkanų normas. Mūsų naujas e, draudimo sutartims taikomas standartas taip pat turėtų padaryti galą jau pasenusiems apskaitos standartams. Ir taip pat tai turėtų padėti mums užtikrinti tai, kad galima būtų palyginti draudimo įmonės e, su kitomis, e, e, su kitais finansinių paslaugų, paslaugų įmonėmis, tokiamis kaip, pavyzdžiui, bankai ar turto valdymo įmonės. Dažniausiai indėliai yra įskaitomi į kapitalą draudimo įmonėse, tačiau bankai ar turto valdymo įmonės to tikrai negali daryti. Taigi mes manome, kad iš tikrųjų, kad e, įdėgus naujus pakeitimus, e, e, mes pamatysime labai svarbių pokyčių. Ir be abejo, mes taip pat atliksime išsame poveikio analizę. Mes taip pat suprantame, kad mums reikės pasiruošti tam, kad būtų gyvendinamas tinkamai tas standartas ir todėl e, taptinios kitos standartų valdyba e, pradėjo, e, sukūrė pereinamųjų išteklių grupę, kuri turėtų padėti pra, sektoriui prisitaikyti prie gyvendinimo. Ir kai bus pabaigtas naujas tas standartas, mes turėsime uh, užpildyti kitas spragas. Taigi, kągi mes darysime toliau? Mes stengsime per ateinančius metus patoblinti jau galiojančius standartus ir mes manome, kad mes galime tikrai pagerinti finansinių dokumentų skelbimo veiksmingumą. Ir būtent todėl mes norime mūsų naujos darbo tvarkės pagrindinė tema padaryti geresnį komunikavimą. Mes dažnai girdime iš investuotojų, kad finansinės ataskaitos labai dažnai net, neatspindi gerai įmonės veiklos. Nu, numatom, yra nurodoma, nurodomas pajamos ir išlaidos, tačiau kas vyksta tarp jų nelabai visuomet yra aišku. Ir todėl išsiaiškinti, kaip įmonė veikia, nėra labai lengva. Ir Ir kartu mes norėtume padėti taip pat įmonėms rengti ataskaitas taip, kad juose nebūtų per daug perteklinės informacijos, kuri nedomina investuotojų. Mes taip pat galvojame ir apie tai, tai kad dažniau reikėtų naudoti a, a, kitas veiklos vertinimo priemonės, kurios yra žinomos kaip ne visuotinai priimti apskaitos standartai. Tačiau me, a, Tai, atsiprašau, mūsų neramina, kad labai dažnai naudojami yra šios na, alternatyvios priemonės. Mes nemanome, kad jų reikia uždrausti, tačiau reikėtų vertinti jų, kaip jos veikia tai tam, kad galima būtų ne tik padėti investuotojams, bet ir tam, kad galima būtų užtikrinti atskaitingą apskaitą. Taigi, kągi mes galime padaryti? Mes pasistengsime pirmiausia išnagrinėti pradinės finansinės ataskaitas, tai, tai ką mes vadiname operatyvinės veiklos ataskaitomis. Mes norime užtikrinti, kad jos būt, turėtų aiškesnę ir geresnę pajamų ir pinigų srautų struktūrą. Mes taip pat išnagrinėsime uh, į tai, tai kaip galima būtų suskirstyti visas tas ataskaitas ir gal skaičiuoti bendras vertes tam tikroms jų dalims. Taip pat galvojame, kaip galima būtų geriau naudoti skaitmeninės priemonės tam, kad galima būtų geriau apdoroti finansinę informaciją. Ir mes manome, kad mes iš tikrųjų galime nemažai padaryti tam, kad patobulintume elektroninių finansinių duomenų kokybę. Mes stengsime užtikrinti, kad tarptautinių finansinės skaitomybės standart, tarptautinių finansinės skaitomybės standartų taksonomija būtų gerai užtikrinta. Mes taip pat manome, kad jei pradinės finansinės ataskaitos bus geriau struktūruotos, tuomet galima bus geriau palyginti juose nurodomą informaciją panaudojant duomenų agregatorius. Ir mes taip pat e, norime išnagrinėti, kaip e, nauji informacijos vartojimo būdai e, turi atsispindėti mūsų standartuose. Toliau mes taip pat galvojame, kad reikėtų atnaujinti mūsų valdymo uh, komentarų praktikos pareiškimą. Tame pareiškime yra nurodytos neprivalomas gairės įmonėms apie tai, kaip galima būtų renkti metinės ataskaitas ir kaip juose galima būtų e, geriau spindėti nefinansinę informaciją. Mes norime atnaujinti šį dokumentą ir e, taip pat pasiruošti tam, kad galima būtų skelbti integruotas ataskaitas. Taip, mes neturime pakankamai e, kompetencijos tam, kad galėtume nustatyti standartus e, nefinansinės informacijos e, ataskaitoms. Tačiau mes numanome, kad atnaujintas mūsų praktikos standartas turėtų vis tiek padėti įmonėms skelbti tą nefinansinę informaciją, pažiūrėjau, apie tvarumą, apie valdymą, apie nematerialų turtą ir tą daryti nuosekliau. Ir mes manome, kad taip mes vesime daugiau tvarkos. Ir e, mes dar neprimėme sprendimo da, imtis kokiu nors labai konkrečių, a, e, konkrečių žingsnių, nes nors ir neprivalomos tos visos gairės, bet tas atnaujintas praktikos pareiškimas turėtų padėti mums a, e, užtikrinti geresnį duomenų palyginamumą. Tai tiek. Much, President. ačiū žodis ponui Hės. Ačiū pirmininkė ir tikrai ačiū, kad, kad atėjote į konkomitetą ir pristatėte visus dokumentus. E, pereimas prie tarptautinio apskaitos standartų, kurie būtų aiškus ir e, kurių pagrindų būtų galima įvertinti e, verslo būklę, būtų tikrai labai aktualūs. Tai būtų galima parodyti e, žmonėms, kokie standartai taikomi ir įgyvendinami visoje Europos Sąjungoje. Tačiau tai susiję ir su kai kuriais pavojais yra nenumatytų, visada yra nenumatytų aplinkybių ir, ir tai susiję su papildomais kaštais įvairiuose įgyvendinimo etapuose. E, Žinau, kad ketvirto standarto parengimas mažoms vidutinėms įmonėms, ypač Europoje, sukėlė susirūpinimą čia Europos Sąjungoje. Norėčiau sužinoti jūsų nuomonę apie tai, nes tai labai kontroversiškai vertinamas klausimas. Dar vienas klausimas neseniai iškilęs, tai demokratiškos atskaitomybės klausimas, tokios organizacijos kaip jūs iškė e, ir, ir, ir ką jūs atstovaujate pastaruoju metu buvo pavyzdžių, kuomet tie e, tokie klausimai buvo keliami. Noriu paklausti, ar jūs tenkina ta pažanga, kurios pasiekta pastaraisiais metais sprendžiant šį klausimą? Ar yra kitų papildomų klausimų, kuriuos siūlis TASV, kad užtikrintų didesnį organizacijos veiklos skaidrumą, e, matomumą? visoje Europos Sąjungoje. O kalbant apie Europos finansinės atstovybės standartų patariamosios grupės darbą ir komisijos vaidmenį, žinau, kad renk, siūloma patvirtinti ketvirtąjį standartą, taip pat standartą e, skirtą draudimo bendrovės, tą buvo siūlyta padaryti sausio mėnesį. Tačiau ta grupė pažymėjo, kad e, pakeitimuose yra. E, kad, kad buvo atsižvelgta į jų pasiūlymus dėl devintojo standarto, tačiau nebuvo atsižvelgta į pasiūlymus skirtus įmonėms, kurios imasi draudimo veiklos. Ir gali būti, kad tai e, iškels ir konkurencijos klausimą, ku, kuriais, ku, kur, dėl kurio mes neturime įgaliojimo priimti sprendimų. Kaip Jūs vertinate šias problemas ir ar Jūsų nuomonė jos yra tikros, realistiškos? Ačiū ponė Heis už klausimą. Valdymo klausimus aptars Mišel Prada, o aš kalbėdamas apie atskaitomybės klausimus, na, kuomet Europos parlamentas prašo mūsų informacijos, mes visada ją teikiame ir esame pasirengę susitikti su jumis. Man atrodo, kad e, dėl to niekada nebuvo kilę problemų. Ketvirtas standartas skirtas e, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Kaip žinote, yra toks, galioja toks standartas, kuris skirtas įmonėms nelistinguojamoms viešosiuose rinkose. O dabar atsižvelgiant į Europos kapitalo rinkos skūrimą, mes aiškinamės, kad gal, galbūt mes galėtume kažką pasiūlyti toms įmonėms, kurios dalyvauja e, daugiašalėse rinkose, taip vadinamose nereguliuotos priekybos rinkose. Kalbėjomės apie tai su komisija ir buvo neseniai susitikimas su, ta, su tų daugiašalių šalių finansinių priemonių atstovais. Tie atstovai prašė nekurti dar vieno standarto naujo, nes tai tik neštų sumaišties. O mes dabar, bendradarbiaudami su komisija, domimės, ar yra būdų, kaip užtikrinti, kad, kad ketvirtasis standartas būtų e, labiau prieinamas įmonėms, kad, kad jos sandara būtų paprastesnė, e, kad, kad nereikėtų žmon, įmonėms pildyti tūkstančių puslapių, kaip reikalaujama. Mes e, nagrinėjame šį klausimą ir informuosime visus, visus apie visus naujausius pokyčius. Dėl ketvirto devini standarto. E, sprendimas atidėti, kurį pasiūlėme, iš, išsprendė uh, problemą beveik visoms draudimo bendrovėms. Vienintelės bendrovės, kurios dar teigia turinčios problemų, tai konglomeratai, kurie ir vykdo vienokią veiklą ir taip pat ir draudimo veiklą ir taip pat e, užsima kitokia veikla. Mes manome, kad tos įmonės, vykdama savo finansinės ataskaitas, neturėtų naudotis dviem skirtingais standartais, nes tai tikrai neduotų gerų rezultatų. Mes manome, kad uh, mūsų pasiūlytas sprendimas, tai bendras požiūris yra tinkamas, tai pakank, papildomai nekainuotų ir tai ne, ne, ne, nesukurtų, kon, ne, nepadarytų žalos e, konkurenciniam įmonių pranašumui. Ponas Prada, ačiū pirmininkė. Aš kaip ir Hansas Tikrai džiaugiuosi galimybę dalyvauti šiame susitikime. Dėl atskaitomybės ir skaidrumo klausimų. Noriu pasakyti, kad mes baigėme renkti periodinę ataskaitą, kur domėjomės, kur nagrinėjome struktūrą ir veiksmingumą. Sulaukėme daugybės komentarų dauguma komentar, daug, komentarų pa, e, pritarė dabar egzistuojančiai trijų e, e, pakopų struktūrai, pagal kurią mes privalome atsiskaityti valdybai. E, atskaitomybės rytyje e, turėtume siekti daugiau skaidrumo. Kaip žinote, visu, visi mūsų posėdžiai vyksta viešai, turiuomenį tai ASV diskusijas ir mes nusprendėme viešai renkti ir priežiūros komiteto e, pro, procedūrų priežiūros e, svarstymus. Tai siekiama, kad visus klausimus Lietuvos apskaitos standartų valdyba tinkamai spręstų. Mes esame tarptautinė organizacija, e, trijų pakopų struktūros ir atšvelgiant į e, tai, kokius procesus mes įgyvendiname, sakyčiau, kad mūsų valdymo sistema yra viena geriausių lyginant su kitomis tarptautinėmis organizacijomis. Mes norime, kad patikėtiniai labai atidžiai išnagrinėtų šiuos klausimus ir mes norime išlaikyti gerus santykius su, su visomis e, organizacijomis, interesų atstovais, nes būtent tai svarbu, kad mūsų institucijos darbas būtų tinkamai suprantamas ir, ir mm, būtų skleidžiama informacija. Mes norime, kad visi mūsų siunčiami raštai ir laiškai būtų labai e, tiksliai suprantami, mes nieko neslėpiame. Mes tengiamės dirbti kaip įmanoma geriau e, pagal dabartinę valdymo struktūrą ir mūsų e, organizacijos modelį patvirtino dauguma žmonių, ekspertų, kurie nagrinėjo šią e, struktūrą. Taigi aš kalbėsiu Dekarto kalba. E, logikos kalba. Pirmasis mano klausimas yra politinis, bet, kaip suprantate, mes čia susidarėme su politinėmis realijomis. Kaip Donaldo Trumpo išrinkimas Junktinėse valstijose e, pakeitė, galėjo pakeisti apskaitos standartų realijas? Konkrečiau kalbant, e, turiu nemažai klausimų, nes šis tis mus tikrai labai domina. Jūs kalbėjote vis pirma apie draudimo sektorių, apie tai, kad būtina atsižvelgti, kad tuo tarpu egzistuoja žemos palūkanų normos ir atsižvelgti galima jų poveikį e, e, draudimo sektoriaus e, gyvybingumui. Jūs ne vienintelė institucija, kuri, e, kuria kelia susirūpinimas galimas šios situacijos poveikis, už aplikybį poveikis ir kitos institucijos, pavyzdžiui, Bazelio komitetas e, nagrinėja šią situaciją, bet reikia užtikrinti e, taikomų požiūrių nuseklumą ir kokius argumentus jūs e, panaudojate, kai, kai kalbėdami apie tai, kai. Ir, ir, ir noriu paklausti, ar, jūs, ar, ar jūsų požiūris yra papildomas, papildomojo poveikio ar ne. Dėl ketvirtojo standarto. E, jūs kalbėjote apie konglomeratus ir kad nėra tinkama, kad e, ataskaitose to, tokios įmonės naudoja du skirtingus finansinės apskaitos standartus. Jeigu tas konglomeratas yra draudimo bankas, tai jis vykdo į, į, į, skirtingas veiklas. Čia yra apskaitininko pasirinkimas ir kalbame apie dvi skirtingas veiklas. Ir jeigu įmonė už, vykdo tas skirtingas, veikia tose skirtingose srityse, jei reikia tai daryti. Galbūt Dekarto, ne, Dekarto kalba aš nerandu tinkamų žodžių, bet galbūt Šekspyro kalba jūs man tai paaiškinsite. Dar vienas dalykas, e, už ką ilgą, dėl ko ilgą laiką kovojo parlamentas ir tikrai ir toliau kovos, tai jūs negalite būti viena iš tų išimtinių institucijų, kuri remiasi e, savo e, sukūriamų produktų vertinimo logiką. E, jūsų parengiamų sukūriamų normų poveikis investicijoms. E, Taip čia turiuomenį devintąjį standartą ir mus tikrai tai neramina. Perspektyvą noriu paklausti apie normą dėl klyringo apskaitos standartą dėl klyringo, ar jūs esate patenkinti tuo da, atliktų darbų šioje srityje, tai Europoje tai svarstama. Ir kadangi pirmini, esu pirmininkavusi šiam garbingam komitetui, savo pirmininkavimo metu. Mm, nagrinėjome aštuntąją apskaitos standartą ir prievolę įmonėms teikti ataskaitas kiekvienoje šalyje, kuriuose jos uždirba pelną. Teikti savo uh, sumokėtų mokesčių ataskaitas. Daug klausimų. Pradėkime nuo Donaldo Trumpo. Tai yra lengviausia dalis diskusijos. Iš tiesų, amerikiečiai net ir prieš prezidento rinkimus, prieš išrenkant prezidentų Trumpą, <clears throat> nusprendė nedėkti FRS sistemos e, ir e, tas spraga tarp ES ir JAF tapo dar didesnė e, iki rinkimų, jau iki rinkimų. Pastabos iš salės vertėjai negirdėjo. Iš tiesų, JAV savo vidaus rinkoje IFRS sistemos nenaudoja, tik tai tarptautiniams sandoriams. <clears throat> Šiuo mes to niekada nereikalavome. Kalbant apie draudimą, Ar mes e, bendraujame su priežos institucijomis? Taip, pakankamai dažnai tą darome. Noriu pasakyti, kad mūsų standartas mėnė labai ko skiriasi nuo mokumas 2. E, direktyvos e, yra susijęs su palūkanų normų pasikeitimais ir raida. Galiu pasakyti, kad tam tikrais, <clears throat> kalbant apie tam tikrus uh, atsargumo reikalavimo principų taikymą, tai uh, mes esame šiek tiek lankstesni dėl konglomerato, ar mes smerkėme šį modelį visiškai, nesmerkėme mano šalyje, Niderlanduose. Finansų krizės tas modelis buvo pakankamai paplitęs, uh, prasidėjus kriziai bankai jo nebetaiko, mes tačiau nesmerkėme šio modelio, tačiau nemanome, kad viena finansinė ataskaita reikėtų nustatyti e, arba taikyti kelis skirtingus standartus. Šiuo atveju įmonės e, gali pristatyti atskiroje ataskaitoje e, visus pokyčius susijusius su 9 FRS standartu ir jo taikymu. Ir, Dėl to, jiems, dėl to šioms įmonėms nekyla jokių problemų dėl, arba grėsmių prarasti konkurencinį pranašumą. Mes po dviejų, trijų metų atliksime atitinkamą peržiūrą, pradės taikyti e, šį FRS 9 standartą ir atsakysime į visus susikaupusius klausimus, taip pat ir į klausimą, ar IFRS 9 standartas galėtų prisidėti prie ilgalaikio investicijų skatinimo. Vieną klausimą nelabai supratau, nežinau, ar dėl vertimo, ar dėl kitų priežasčių, tačiau ten dėl uh, uh, užskaitų dėl tarpuskaitos, tiksliau, buvo dėl klyringo klausimas, tai mes tokių standartų nenustatome. Dar buvo pasis klausimas dėl skaitomybės pagal šalis, dėl e FRS 8. Dėl atskaitomybės uh, ir ataskaitų už atskirus segmentus. Tos ataskaitos yra rašomos e, atskirų įmonių, e, kurios e, <clears throat> atsiskaito už atskirų savo verslo už atskirus savo verslo dalis, už atskirus segmentus, atskirus veiklos rytis. Pavyzdžiui, viena iš jų gali būti draudimo veikla. Mes savo peržiūroje tos standartus įvertinome ir bendroji išvada buvo tokia, kad didelių problemų ten nepasitaikė. Tai yra visiškai kitas dalykas, kuris skiriasi nuo skatomybės pagal šalis, kur yra skirta kovoti su mokesčių vengimu. Suprantu, kad politikams ši tema galėtų būti labai svarbi. Savo pirmajame laiške jums rašiau apie tai, kad tai turėtų būti viešosios politikos tema ir e, G20 turėtų jos imtis, nes šis klausimas politinio prasme yra labai opus, jeigu mes nustatytume. Dabar kokius nors panašius standartus, tai visi e, politikai tam e, griežtai pasipriešintų, teikdami, kad mes kišomės jų veiklos rytį. Ačiū, ponas Prada, nenorite, dabar ponas Kamalis. Labai ačiū. Tikiuosi, mes padėjome ponė Beres rasti atsakymą į jos užduotą, šiaip nelabai aišku klausimą. <clears throat> Galbūt <laughs> vėliau mes žodyną galėsime pasitelkti ir galėsime išsiaiškinti, apie ką ten kas klausime. Ir aš jums pasistengsiu padėti. Noriu Jums padėkoti už tai, kad visuomet geranoriškai sutikdavote atvykti atsakyti mūsų klausimus, ne visi taip geranoriškai su mumis elgdavosi. Žinote, kad aš pirmą kartą šią temą Susidomėjau todėl, kad buvau susitikęs su tam tikrai susirūpinusiais investuotojais Junktinėje karalystėje. Norėjau kitus klausimus užduoti, tačiau jūs uždavė kiti, taigi jų nekartosiu. Noriu <clears throat> papasakoti apie vieną renginį, kuriame dalyvavo 86 investuotojai ir ten buvo aptariami uh, įvairūs projektai naudojant naujausias technologijas. Šiuo vertinant pateiktus skaičius, man pirmiausia sudarė įspūdis, kad, pateikti, kad investuotojai e, mažai sureagavo e, investuotojų į <clears throat> jūsų pasiūlymus e, atitinkamas apklausas organizuojant. Ar jūs turite planą, kaip labiau įtraukti investuotojus į vykstančias diskusijas dėl standartų nustatymo. Taip pat turėdamas omenyje investuotojus, aš manau, kad ESB <clears throat> turėtų daugiau investuoti į viešuosius ryšius e, savo e, pasiūlymų, savo nustatomų standartų ir taip pat e, 2017 pirmąją pusę buvo pažadėta tos informacijos pateikti daugiau nekantri to laukiu. Taip pat <clears throat> mes raginome komisiją eks ante vertimus atlikti ir džiaugiuosi, kad jūs pritarėte šiems pasiūlymams, tačiau suinteresuoti subjektai tikrai nėra patenkinti ir nesidžiaugia ta siaura apimtimi, e, kuri šiuo metu yra nusistovėjusi, kaip būtų galima suteikti papildomas informacijos, kurią pasitelkus būtų galima išsiaiškinti pačius svarbiausius principus, užuot e, kažkokias svaras taisyklės nustatinėjus. Galbūt jūs e, galėtumėte daugiau pasakyti apie informacijos pateikti apie pernamą laikotarpį tas grupės, kurioms e, yra numatytas ir tam tikras finansavimas. Ar galėtumėte paaiškinti, kas tai yra per grupės? Ačiū, ponia Kamalė, už e, labai svarbius klausimus. 83 investuotojai tai tikrai nedaug, labai sudėtinga spontaniškai šios procesus įtraukti investuotojus, nes jie neturi pakankamai išteklių, įmonės turi darbuotojų ir su mumis susisiekia, investuotojai tokių priemonių turi mažiau ir mažiau techninių žinių taip pat turi, taigi mes nelaukime, kol jie pas mus ateis, mes labai elgiamės aktyviai, stengdamėsi patys su jais susisiekti Taip pat e, mes aprūpiname investuotojus specifinę medžiagą, kuri parašyta su paprastinta kalba tam, kad būtų vartojama mažiau techninių terminų ir kad galėtume apsėdami be jų tarpusavę bendrauti. Taip pat rengdami finansinės ataskaitas mes <clears throat> pasitelkime investuotojus, tai yra 15 didelių pensijų fondų veikiančių visame pasaulyje ir turto valdymo fondų ir, ir e, Iš tiesų jie investuoja e, ne tik savo lėšas, tačiau ir kitų žmonių pinigus ir iš tiesų stengiamės su jais bendrauti, tačiau pripažįstu, kad tai yra pakankamai rimtas e, iššūkis, bet, nes jie neturi atskirų darbuotojų, kurie šiais klausimais užsiimtų. Kalbant apie standartų e, išlaikymą, priežiūrą, pagristai minėjote, kad nereikia perlenkti lasdos susiaurinus e, pakeitimų apriepti. Mes nenorime, kad standartai būtų judančiais taikiniais ir nuolat keistusi. Antra vertus, daugelis rengėjų mums priekaištauja, kad mes pakankamai neatsakingai elgiamės, nes e, jie susiduria su problemomis, kurias jau reikėjo vakar spręsti, jeigu jūs vertintumėte tuos euros apimties pakeitimus, kuriuos patvirtinome praėjusius metais, jų labai daug nebuvo ir jiems tikrai nereikėjo skirti labai daug išteklių, turminėjau jų parengimui. Kalbant apie pernamą laikotarpio resursų grupės, tai yra naujas dalykas, pavadinimas šiek tiek sudėtingas. Tai iš esmės yra E, mokymų grupės, švietimo grupės, kurios, e, kurių paskirtis yra e, parengti suinteresuotus subjektus naujų standartų įdėgymui. Ne per seniausiai mes kartu su vertybinių popierių reguliavimo tarnybomis surinkėme seminarą, susėdėme prie stalo, jie uždavė klausimus, 90 procentų tų klausimų buvo galima atsakyti jau pakankamai prieš pakankamai ilgą laiką ir mes e, neseniai paskelbėme, kad kita e, pernamo laikotarpio resursų grupė vykdys organizuos mokymus e, draudimo mm, <clears throat> pramonės atstovams ir nes dauguma jų turės iš esmės atversti savo apskaitos sistemas nuo aukštinkojomis ir mes tenksimės jiems padėti šiame kelyje klorofonijų mažinti. Ačiū, pana pirmininkė. Džiugu matyti pana Hovenforsą ir pana Pradą mūsų komitete. Daug klausimų buvo užduoti. Atsiprašau už tai, kad mano bus šiek tiek išsamesni du klausimus. Noriu užduoti, kurie yra susijęs su ESMA. E, ESMA skelbia atitinkamą konfidencialią informaciją arba jos ištraukas susijusias su svarbia informacija dėl IFRS taikymo nuo 2014 iki 16 Liepos birželio mėnesio esmą turėjo informuoti rinkos dalyvius apie tai, e, kokie e, valstybės narys aptaikomi apskaitos standartai atitinka IFRS. Noriu paklausti, ar jūs dalyvaujate šiame procese, ar esmą derina su IASB savo veiksmus ir ar tokiu būdu nepažeidžiamas IFRS taisyklės. Antras klausimas, jūs minėjote elektroninius finansinius duomenis siekiant sumažinti sąnaudas ir administracinę naštą. Šiuo metu e, finansiniai duomenys yra e, pateikiami <clears throat> atitinkama mašininė finansinės e, <clears throat> tiksliau apskaitos kalba. Klausimas, e, kaip toli yra pažengta į priekį e, e, tuos automatinius duomenys rengiant ir kaip elgesi likęs pasaulis. 145 likusio pasaulio šalis, kurios nepriklauso Europos Sąjungai. Ačiū už klausimus. Nieko nežinojau apie šią esmos iniciatyvą, kurios metu panaudojami konfidencialūs duomenys ištraukos, aš tikiuosi, kad jie yra e, anoniminiai dėl gyvendinimo sprendimų. Aš Manau, kad e, bet koks bendrabiavimas su ESMA ir kaip žinote, teisės aktų gyvenimo standartų laikymasis yra valstybė narių kompetencijų ir per pastarus penkerius metus jie tikrai puikų darbą atliko ir manau, kad e, taisyklių įgyvendinimo <clears throat> mastai ir lygis Europoje smarkiai e, padidėjo, tačiau e, vis tiek manau, kad reikia laikytis atitinkamų teisinių apribojimų susijusius konfidencialios informacijos skelbimu. Mes patikrinsime šią informaciją, tačiau iš esmės mes nedalyvaujame taisyklių pritaikymo procese, mes jas tik surašome. Papildomas klausimas, tačiau jeigu esma e, keičiasi e, geriausia patirtimi, teigiama patirtimi, tai galbūt jie galėtų su jumis glaudžiau bendrabiauti. Taip mes glaudžiau bendrabiaujame su e, vertybinių popierių reguliavimo institucijomis visame pasaulyje, nes tokiu būdu galime aptikti galimas spragas ir silpnasis vietas tose standartuose mūsų nustatomuose, kurias po to reikia ištaisyti. Pone pirmininkė, ar galėčiau papildyti, mes esame pasirašę su esmo bendradarbiavimo susitarimą su Ajoska taip pat ir Ajoska taip pat ir e, e, atsakinga už IFRS e įgyvendinimą, vertybinių popierių reglamentavimo tarnybos taip pat bendradavome, esame sukūrę atitinkamą tinklą, kuris tikrai sklandžiai veikia. Skaitmeninė informacija labai svarbi, investuotojai naudojasi 70 procentų e, finansijos, 70 procentų finansijos informacijos pasitelkia skaitmeninės priemonės. Mes naudojamės įvairiomis elektroninėmis informacijos perdavimo sistemomis. Uh, kurios leidžia mums greičiau ir lengviau perduoti informaciją e, skaitmeninę formą nei dabar. Tam, kad e, e, neskaitmeninė informacija būtų paversta skaitmeninė, dar turi įvykti pakankamai plačios apimties procesas. Manome, kad jis yra svarbus. Nu, kaip elgesi lygtis pasaulis, papildomas klausimas. Manau, kad stebėsimas taryboje mes neturėtume dabar šio klausimo svarstyti, nes manau, kad likęs pasaulis lieka šiek tiek nuo šalyje šių procesų. Dabar mes e, kalbėjome su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis, kurios galėtų būti suinteresuotas šių procesų tolesnė raida. Ačiū jau, ponė Pirmininkė, ir sveikinu Jūs e, dar kartą tapus e, šios institucijos vadovu kreipiasi pana Prada. Prada skamba beveik kaip gučia. Jūs kalbėjote apie skaidrumą ir skaitomybę. Ir aš norėčiau da, perskaityti dar kartą Stolojanovo, pasituoti Stolojanovo pranešimą. Ir toliau da, rem, jūsų įstaiga remiasi pri, privačių investuotojų pateiktais duomenimis. Uh, E, dėl to kila galimas interesų konfliktas ir todėl valdyba yra laginama diversifikuoti e, savo finansavimo struktūrą tam, kad galima būtų e, gauti finansavimą iš privačių ir ne privačių viešųjų, tai yra šaltinių. Mes čia parlamente labai daug kalbame apie skaidrumą, apie viešus posėdžius. Ir būtų labai įdomu sužinoti, kaip jūs užtikrinti skaidrumą savo organizacijoje toliau aš norėčiau pratesti klausimą, kurį uždavė e, pirmanš bere, e, bereš, tai yra apie tai, kiek e, aps, Finansinė atskaitomybė yra susijusi su pinigų plovimu ir jūs iš esmės sakėte, kad e, didysis dvidešimtukas turėtų nagrinėti šios klausimus. Taip, iš tikrųjų tai yra, taip ir yra, nes tai yra politinės klausimas. Bet mes suprantame, kad jau neįspręsi be ekspertų pagalbos. Ir Solojanovo pranešime taip pat komisija raginama yra kuo skubiau išnagrinėti, ar apskaitos standartai prisideda prie mokesčių vengimo ir pinigų plovimo. Mhm. Taigi mes e, tikimės, kad galima būtų bent jau atlikti kažkokį įvertinimą. Ir taip pat manome, kad galima būtų priimti ir tam tikrus politinius sprendimus. Ir ar jūs esate pasiruošę atlikti tokį vertinimą? Todėl Stolojanovo pranešime taip pat komisija yra raginama užtikrinti, kad jūs išvelgtumėte mūsų ilgalaikę e, finans, investicijų e, strategiją, užtikrinant, kad e, finansiniuose ataskatuose būtų taip pat patikta informacija ir apie turto vertės nepastovumą. Ką jūs ketinate daryti šiuo klausimu? Dėl jūsų klausimų dėl finansavimo pirmiausia. Taip, aš turiu pripažinti, kad e, iš tikrųjų sistema nėra stabili, ji e, keitėsi ir aš manau, kad ji patobulėjo. Šiandien mes iš esmės gauname finansavimą iš trijų šaltinių. Beveik du trešdėliai mūsų finansavimo atkeliauja iš to, ką mes vadiname viešai finansuojamų šaltinių, kurie paprastai yra egzistuoja nacionalinių lygmenių. Ir tie įnašai yra skaičiuojami atsižvelgiant į BVP. Ir šiandien jau niekas nekvestionuoja tokio finansavimo būdo. Tam tikrose šalise taip, gal mums ir pasiekti nustatytą tikslą nėra lengva, bet didžioji dauguma šalių, kurios a, a, da, naudojasi mūsų standartais, šiandien prisideda prie mūsų finansavimo ir neždami dalį savo bendro vidaus produkto mūsų biudžetą. Be to, Mes gauname taip pat įnašus iš didelių tinklų ir galiausiai mes turime ir nuosavų išteklių, nes mes užsimame ir leidybos veikla, mes teikiame taip pat ir mokymo paslaugas ir užsimame kitą veiklą, kurią mes šiuo metu plėtojame tam, kad mes galėtume praplėsti savo pajėgumus šioje srityje. Atsižvelgiant į tai, kad viena vertus mes teikiame viešąją gerybę, kurią e, turime teikti visuomeniai nemokamai, bet antra vertus mes norime taip pat ir nepamiršti, kad mes atliekame, teikiame kai kurias kitas e, e, paslaugas, kurios yra labiau komercinės paskirties. Ir iš esmės galima būtų pasakyti, kad mūsų organizacijos finansinė padėtis pastarojų metų labai pagerėjo. Kai aš pradėjau dirbti prieš penkerius metus, ir beje, aš, aš dirbu, man liko tik, me, tik tai metai, ir tuomet prieš penkerius metus mes neturėjome jokio rezervo, o šiandien mes jau turime. Uh, vienerių metų rezervą. Taip, tai gal ir nėra labai didelė suma, bet tai vis tiek yra neblogai. Ne Taip, taigi iš esmės mūsų finansinė padėtis yra gan stabili, tačiau kai kurie kartais mums tai, iš tikrųjų nelengva įtikinti šalis įnešti e, įnašus. Toliau ta, ataskaito, ataskaito teikimas pagal atskiras šalis. Problema yra tai, kad, kad apskaičiuojant mokesčius įvairiose jurisdikcijose yra vartojami, naudojami įvairūs standartai. Ir labai dažnai tie standartai būna labai išsamus. Ir būtent dėl to ir prasideda visos problemos. Bet to ataskaitos pagal atskiras šalis re, reikštų, kad būtų pateikiama labai daug detalių, kurios nėra iš tikrųjų, nepatenka iš tikrųjų mūsų to, kompetencija. Ir aš manau, kad iš tikrųjų tai, apie ką Jūs kalbėjote, yra susijęs su viešoja politika, o ne su apskaitos standartais. Mūsų tikslas yra. Mūsų tikslas nėra sukurti pagrindą mokesčių e, sistemai. Ir aš manau, kad jei mes prisimtume tokią atsakomybę, tuomet vargu ar mūsų tvirtinami standartai būtų patvirtinti visame pasaulyje. Dėkuoju, Michail Raimond. Ačiū pirmininkai, noriu padėkoti Jums už tai, kad nuolat pas mus atvykstate, sakote mūsų klausimus ir manau, kad e, turite menyje, kad ES išleidžia nemažai savo biudžeto lėšų, jūsų srityse labai svarbu mums tarpusavėje kalbėtis, noriu penkis klausimus užduoti dėl valdymo. Jas ISB narius skiriant parlamentas e, paragino, kad e, ši valdyba būtų atstovaujama taip pat ir smulkiam verslui, e, profsąjungoms ir panašiai, tik tai penki nariai šioms organizacijoms atstovauja. Jūsų informacija remiantis, <clears throat> taigi kaip galima pakeisti šią situaciją kokiu veiksmu ketinate imtis? Jūsų veiklos taisyklėse parašyta, kad mažiausiai 30 procentų vadovavimo pareigų turi būti užimama moterų, tačiau ši kvota taip pat nėra užpildyta. Ar turite planų, kad bent jau 30 procentų moterų, kas nėra labai didelė kvota, žimtų vadovavimas pareigas dėl e, priežiūros e, valdybos savo atsakymę jūs ne, nepara, nerašote labai aiškiai, koks vaidmo tenka šiai struktūrai. Dar du papildomi su turiniu susiję klausimai, kuomet kalbame apie atskirų koncernų filialus. Jūs teigiate, kad nuo 2008 metų krizės <clears throat> pradėti renkti nauji IFRS e, standartai, dešimtasis iš jų turėtų pakeisti situaciją, dabar atrodo, kad taip nėra kaip tą suprasti. Klimato kaita parlamentas pareikalavo, kad į darbo programą būtų traukti su klimato kaita susiję grėsmės rodikliai savo atsakymę jūs minite, kad e, nedaug lėšų yra skiriama šioms reikmėms. E, Turiuomenėje klimato, klimato kaitos poveikį mūsų tai netenkina. Ir ar ketinate imtis kokių nors veiksmų, kad e, šios ryties situacija taip pat pagerėtų? Ačiū. The, uh... Aš pradėsiu nuo paskutinių jūsų klausimo apie e, klimato kaitą ir su tą susijusią riziką. Be abejo, mes neturime da, e, pakankamai da, e, kompetencijos tam, kad galėtume rašyti standartus šio, šioje srityje. Bet mes pripažįstame, kad integruota tos ataskaitos yra reikalingos šiuo metu ir taip pat taip pasakytume apie ataskaitas apie klimato kaitą. Mums reikia sukurti tokią struktūrą, uh, kuri leistų įmonėms teikti ataskaitas įvairiais klausimais, net ir tais, kurie nepatenka į mūsų kompetenciją, bet kuriuose būtų patekta tokia informacija, kuri gali sudominti investuotojus ir kurią jie galėtų suprasti. Mūsų standartuose taip pat galima būtų dar kai ką gal patobulinti. Pavyzdžiui, dėl turto, kuris atsidūrė sudėtingoje padėtyje. E, tą reikia aiškiai atspindėti ir mes pagalvosime apie tai, kaip galima būtų patoblinti standartus ateityje. Toliau. Mūsų struktūra. Mes norime, kad valdyba būtų visiškai nešališka, kad ji neatstovautų jokiai organizacijai. Ir galiu Jums pasakyti, kad tarp mūsų visuomet yra reguliuotojų atstovų. Prieš e, tapdamas tarptautinės apskaitos standartų valdybos e, pirmininku, aš buvau Niderlandų rinkų priežiūros, e, rinkų, rinkų reguliavimo institucijos vadovu. Ir todėl mano genuose tiesiog yra užprogramuota rūpintis šiais dalykais ir, ir viešuoju interesu, nes aš taip pat buvau atsakingas ir už pensijas. Ir mes, rengdami e, savo standartus, visuomet prisiminam, prisiminam viešojo interesą. Ir e, nemažai mūsų narių yra dirbę anksčiau e, privačiame, e, atsiprašau, viešajame sektorėje. Šiuo metu iš tikrųjų net 30 procentų mūsų valdybos narių sudaro moteris, nors gal to nepakanka. Ir trys moteris yra mūsų valdyboje, viena iš jų yra vicepirmininkė ir aš sakyčiau, kad po penkerių metų gal gero moterų bus dar daugiau, nes kai žiūriu savo darbuotojų da, sudėti, aš matau, kad tarp jų yra labai daug moterų. Taigi pusiausvara, lyčių pusiausvara tikrai mes užtikrinsime ateityje. Aš nelabai supratau jūsų klausimą dėl dešimtojo TFAS. Understood that uh, in the last year. Jeigu mes gerai supratome, jūs pastaruoju metu sakėte, kad dešimtasis TFAS padės įspręsti problemas. Aš pabandysiu, aš pabandysiu atsakyti jūsų klausimą vėliau, gerai? Dėkuoju. Thank you very much. Labai dėkoju. Ar kas nors norėtų dar pasisakyti? Pirma, aš berės, prašau, labai trumpai tik tai. Aš norėčiau dar kartu pakartoti savo klausimą. Aš, aš tikrai noriu kalbėti ne apie tarpuskaitą, o apie nuomą. Uh, Ir kai teikiamas ataskaitos yra pagal uh, uh, veiklą ir kai jūs kalbėjote apie ataskaitas pagal atskiras veiklos rytis, tai aš nepritariu tam, ką jūs pasakėte. Jūs sakote, kad čia reikia politinio sprendimo. Bet jūs ir. Uh, Mišel Prada pasakė, kad jūs finansuojate daugiausia viešosios organizacijos. Ir todėl atsižvelgti į mūsų reikalavimą susijusiu su didesniu skaidrumu, nes būtent to siekia, siekiama teikiant ataskaitas pagal veiklas kuriuose šalise. Jūs negalite sakyti, kad negalite to padaryti. Bet tam, kad būtų aišku, kur yra uždirbamas pelnas, jeigu jūs nenumatote tinkamų galimybių tam, tai mes nieko negalėsime padaryti. Mums reikia skaidrumo, tam, kad būtų aišku, kokia veikla vykdoma atskiriuose valstybėse narėse. Ir todėl reikia ataskaitų pagal veiklą atskiriuose šalyse. Tarptautinė bendruomenė reikalauja, kad jūs, jūsų įstaiga padarytų pažangą šiuo klausimu. Gal da, buhalteriai to nereikalauja, bet akivaizdu, kad atsižvelgiant dabartinį situaciją pasauliui to reikia. Ir todėl aš manau, kad per, kai vyko aštuntojo TFA ETS peržiūrą, tos diskusijos vyko ir todėl aš norėjau, kad jūs šiek tiek daugiau paaiškintumėt apie tai, kaip buvo priimami sprendimai ir uh, kas buvo, kokie buvo priimti sprendimai. Na, aš bejau, kad aš uh, pabandysiu atsakyti jūsų klausimą, aš tiesiog pradėsiu kartotis. Aš uh, turiu gerų argumentų manyti, tai, ką aš manau. Tai jūs norite, kad mes e, imtumėmės veiksmų šioje srityje, tačiau nemažai viešųjų institucijų to nenori. Ir e, didesnė apskaitos e, bendri, bendruomenė, aš nekalbu apie keturias stambiausias apskaitos įmonės, bet jų nuomonė yra tokia, kad jeigu reikės teikti ataskaitas pagal veiklą skiriuose sritise, tuomet tos ataskaitos bus nepaprastai didelės ir todėl mes ir ne, nesimame veiksmų. Tai, ne, tai nepadėtų mums siekti mūsų užsipriešų tikslų. Taip, Europos Sąjunga ta, gali priimti sprendimą šiuo klausimu. Atsiprašau, vertėjai atsiprašau, negirdėjau klausimo. Aš nesuprantu, koks buvo jūsų klausimas susijusiu su nuoma, su leasingu. Kam yra skirtas jūsų pateiktas pasiūlymas šiuo klausimu? Ir ko jūs tikitės e, po, po šio pasiūlymo? Tai yra viena iš mūsų svarbiausių naujovių. Tai, kad tai yra tie įsipareigojimai, kurie e, dabar nes, nenurodomi yra e, balansuose ir ku, kurie dažnai yra slepiami tyčia įvedus tą naujovę bus matomi ir todėl galima bus priimti geresnius sprendimus, nes bus aišku, kad informacija apie nuomą ir pirkimą bus pateikta aiškiau ir todėl niekam nekils pagundos piknaudžiauti šiomis savokomis. Dėkoju už šį turiningą keitimąsi nuomonėmis. Ir be abejo, mes dar tęsime dialogą kai kuriais klausimais, įskaitant ir ataskaitų teikimą pagal veiklą skiriausios šalise, apie kurį ką tik klausė kolegė. Dėkuoju Jums už Jūsų bendradarbiavimą ir netrukus lauksime Jūsų kitą kartą. Dėkuojame. So we can move to Galime perėti prie 14 darbo tvarkės punkto. Atsiprašau, 15 darbo tvarkės punkto. Deleguotųjų aktų ir gyvendinimo priemonių tikrinimas. Šiandien kalbėsime apie neseniai patvirtintą IDD. E, tai yra draudimo paskirstimo direktyva ir susijusios su jie gyvendinimo priemonės. Noriu pasisveikinti su Natali Berži iš komisijos FISMA direktorato ir Katė Vurtse iš Ajopos vartotojų apsaugos departamento bei vis, visomis ekspertų komandomis. Žinoma, pirmiausia žodis bus suteiktas pranešėjui. Tai jau 26 susitikimas skirtas e, deleguotojų priemonių, deleguotojų aktų ir įgyvendinimo priemonių tikrinimui. Ir tai labai svarbi ES teisėjų kuros veiklos dalis ir manau, kad mes užtikriname parlamente gebėjimus tikrinti tuos teisės aktus ir priemonės ir užtikriname geras įgyvendinimo priemonės. Kaip sakiau, 2016 vasarį jo buvo suteikti komisijos įgaliojimai patikrinti deleguotojų teisės aktų gyvendinimą ir po konsultacijų etapo ši organizacija paskelbė savo ataskaitą, o galutinė, e, galutinės rekomendacijos bus paskelbtos kitą savaitę. Dėl priežiūros, konfliktų interesų bei E, siūloma produkto tinkamumas potencialiems jo vartotojams. Jopa taip pat turėjo pasiūlyti, kokie dokumentai reikalingi, sudarant draudimo sandorį tą informaciją paskelbs iki 2017 vasario vidurio. Taip pat ši Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija pradėjo viešasias konsultacijas, bandydama išsiaiškinti, ar kai kurie investiciniai produktai paremti draudimu laikomi, turėtų būti laikomi sudėtiniais ar ne. E, šio komiteto nariams buvo išdalintas susijęs paaiškinamasis dokumentas prieš šį posėdį. Taigi Išklausysime visų pirma Katijos Virts, paskui Natalį Beržį, o ir po to pasisakys komiteto nariai. Prašau, Natalį Beržį. Ne, Katija Virts. Ačiū, ponios ir ponai. Norėčiau padėkoti šio komiteto nariams už sutiktas galimybės pristatyti mūsų organizacijai antra, antro ligmens priemonės dėl draudimo paskirstimo direktyvos, tai susijęs su deleguotųjų ir gyvendinimo aktų priežiūra e, ir vartotojams skirtais draudimo produktų dokumentais. Mūsų organizacijos svarbiausias tikslas tai užtikrinti vartotojų interesus, ir prisidėti prie e, vieno taisyklių rinkinio parengimo vidaus rinkoje dėl draudimo nuostatų. Mūsų pasiūlymus patvirtino e, mūsų organizacijos valdyba sausio 30-ąją. Mes suprantame, kad susijusios organizacijos išreiškė susirūpinimą dėl numatyto darbų tvarkaraščio, e, rengiančias antro lygio priemonės, bet mes laikomės ir e, vasario pirmosios termino ir e, vasario 23 termino. Antra, noriu pabrėžti, kad peržiūrėti mūsų pasiūlymai paremti viešosiomis konsultacijomis. Mes jas surengėme ir taip pat techninius paramos rytyje e, išsiaiškinome susijusių interesų grupių nuomonės ir taip pat surgėme viešai klausimą praėjusiu metu rugsėjo mėnesį. Dėl ITS e, atlikome vartotojų. E, vartotojams skirtų produktų patikrinimą. Norėčiau pakalbėti apie techninę rekomendacijas susijusi su deleguotosios teisės aktais dėl e, galimų interesų konfliktų ir netinkamų paskatų, mūsų organizacija mano, kad egzistuoja aiškios taisyklės, kurių pagrindų galima nustatyti interesų konfliktą ir jį dalyti, jį spręsti, siekiant ištikrinti, kad e, draudimo paskirstimas vyktų e, draudimo prospektų platinimas vyktų e, vartotojams palankiomis sąlygomis. Kai kurie dalyvauja apklausose teigia, kad EOPA organizacija e, e, e, nori užtikrinti kažkokių tai mokėjimų, nori gau, pritraukti, gauti kažkokių mokėjimų per užpakalinės duris, nori labai aiškiai pasakyti, kad tai nėra mūsų tiksla. Mes išbraukėme nuostata į nuorodą, kad potencialiai iškyla interesų konfliktas, kai e, egzistuoja net, net, netinkami, netinkamos skatinimo priemonėmis. Dėl tų skatinimo priemonių manome, kad e, čia turime prisiminti MIFID 2 direktyvą ir mes komisijai pasiūlėme remtis kriterijų uh, E, sąrašų nusprend, apsisprendžiate, ar konkreti skatinimo priemonė yra žalinga, daro žalingą poveikį ar ne. Ir atkreipiame įmonių dėmesį kad iškyla žala vartot, žalos grėsmė vartotojai, kai tokios skatimo priemonės yra finansuojamos, mokamos. Taip pat siūlome atsižvelgti į visus galimus poveikio veiksnius ir raginti įmonės dėkti sistemas, kurios e, mažintų tų poveikių, tų, tų žalingą tokių priemonių poveikį. E, akcentavome, kad reikia atsižvelgti vartotojų interesus per visą produkto egzistavimo laiką. Taip pat akcentuojame, kad svarbu laikytis pusiausvėros principo, e, užtikrinant prieinamų siūlomų produktų įvairovę. Mes akcentavome, kad svarbu akcentuoti rizikos pobūdį, siūlant draudimo produktus. Taip pat padidinome viršutinės ribas. Taip pat patikslinome prievolę kad negatyvios rinkos siekimas yra priimtinas tik tuo atveju, kai tai naudinga vartotojui. Dėl informacijos teikimo vartotojams mes pakoregavome siūlymus dėl e, nuolatos periodiškai teikiamo ataskaitų vartotojams. O kalbant ne apie, ne apie apie nesudėtingus draudimo produktus kitus vartotojams. Mes pakoregavome kriterijų sąrašą e, siekdami, kad tai e, būtų, kad jie atitiktų MIFID 2 kriterijus. Dėl IPIT manome, kad ypač svarbu sudaryti galimybę vartotojams palyginti produktus ir priimti sprendimą dėl geriausio siūlomo produkto turint visą informaciją. E, ypač akcentavome, kad tokie produktai turi būti a, tiksliai pristatyti te, skaitmaninėme amžiuje dėl iPad. E, ilgio. Rėmėme Solvens 2 reikala, mokumo direkt, antrosios mokumo direktyvos reikalavimais. Užbaigdama norėčiau pasakyti, kad mūsų nuomonė mes išklausėme visų suinteresuotų grupių atstovų, konsultacijų, jiems rūpimų klausimų ir, ir pabandėme viską atsižvelgti ir viską priepti, tuo pat metu siekdami užtikrinti reikalingą aukštą vartotojų aps, apsaugą, remdami, remdamiesi priežiūros institucijomis e, veikiančiomis valstybėse narėse. Manome, kad bendrais bruožais tai geras teisės aktas. Taliberžė. Taliberžė dabar. Ačiū pirmininkai Gualtieri už tai, kad pakvietėte komisiją padiskutuoti dėl e, šios svarbaus teisės akto įvertinti gyvendinimą. Noriu padėkoti Jopai už puikiai atliktą darbą įgyvendinant e, ir rengintis e, šių techninių teisės aktų pritaikymui. Kalbant apie draudimo platinimo direktyvos nuostatų įgyvendinimą, kaip suprantu, daugiausiai nerimo buvo pareikšta dėl tvarkaraščių. Dėl trukmės, manau, kad komisija ir jo padėjo visas pastangas, kad suinteresuoti subjektai gautų kuo daugiau laiko, kad galėtų pasirenkti šioms permainoms, kalbant apie draudimo platinimo direktyvos nuostatų perkelimą. Mėginome padėti valstybėms norėms tam, kad iki 2018 vasario 23 dienos būtų šios nuostatos perkeltos. Rūdienį pirmąjį seminarą suorganizavome. Kitą seminarą organizuosime, surenksime kovo mėnesį. Ekonomikos komiteto nariai, sekretariato darbuotojai, žinoma, yra kviečiami jame dalyvauti tam, kad palengvintume draudimo platinimo direktyvos nuostatų perkelimą ir gyvendinimą mes pasirengėme, kaip galima anksčiau, galimiems reikalavimams teikti techninę paramą ir Ejopai atitinkamą informaciją nusintėme 2016 spalio 24 dieną. Taip pat bendradarbiavome su EJOPA tam, kad pastaroji galėtų savo techninę pagalbą perduoti toliau, kaip įmanoma, greičiau ir e, laikėmės nustatytų vasario 1-23 dienos terminų. Kalbant apie Jopos techninę paramą, mes dėsime visas pastangas, kad ir toliau būtų galima e, tęsti ir baigti renkti deleguotusius teisės aktus, <clears throat> vadovaujantis e, teisėkuros institucijos mums patikėtais e, įgaliojimais. Mes du deleguotus teisės aktus e, rengiame dėl interesų konflikto, tinkamumo. Taip pat turėsime nustatyti techninius standartus dėl draudimo produktų informacinių dokumentų formato, negyvybės draudimo produktų. Taip pat manome, kad šios įgyvendinamosios priemonės yra labai svarbus elementai siekiant, kad e, draudimo platinimo direktyvos nuostatos būtų sėkmingai perkeltas ir įgyvendinamos. E, esame tikri, kad suinteresuotėms subjektams būtina užtikrinti kuo didesnį skaidrumą, kad jie kuo greičiau gautų reikiamus informacijos tam, kad galėtų direktyvos nuostatas imti taikyti ir pasirengtų e, <clears throat> įgyvendinimui laiku, naudodamėsi mums suteiktomis galiomis, užtikrinsime, kad deleguoti aktai ir techniniai standartai būtų kuo naudingesni rinkos dalyviams, kompetitingoms valdžios institucijoms, kad jais būtų perteikiama praktinė informacija ir žinoma, svarbiausias tikslas yra uh, kuo labiau įgalinti vartotojus ir užtikrinti kuo didesnį jų apsaugą. Labai svarbus atspirties taškas mums yra siekis užtikrinti, kad e, rengiant deleguotusius e, aktus mes e, kuo mažiau nutoltume nuo teisės akto teksto. Jis yra svarbiausias atspirties taškas ir mes e, stengsimės išvengti bet kokios rizikos e, deleguotose teisės aktuose, kad jie, jų nuostatos nenutoltų, netitrūktų nuo pirmojo lygio nuostatų. Toliau laukiame iš Ejopos techninės paramos, e, laukiame techninių konsultacijų su Ejopa. Po to mes kuo greičiau tenksimės, kad būtų komisijos deleguotas aktas patvirtintas, nedelsint. Toliau glaudžiai bendradaviausime su kolegomis iš parlamento tam, kad sudarytume kuo geresnės sąlygas deleguotus aktus apsvarstyti, įvertinti ir kad informuotume rinkos dalyvius apie naujas taisyklės, kuriamis bus užtikrinta maksimali vartotojų apsauga. Ačiū uždėmesi, ačiū už Jūsų informaciją. Noriu, naudodamasis progą, pasveikinti komisiją su tarptautiniu sutarimu su JAV pasirašymu. Draudimas ir tie dabar žodis pranešėjai Werneriui Langiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pratesti ponios Biržė paskutinę mintį. <clears throat> Mes, Europos parlamento nariai, ilgai siekėme šio kompromiso, susitarėme su taryba. Iš tiesų tą padaryti buvo nelengva. Aš tikiuosi taip pat ir iš Ajopos, kuomet bus pateiktas teisės aktų projektas, kad jie dės visas pastangas ir laikysis pirmojo lygio nuostatų nuo jų nenutols, kadangi pirmieji projektai nesivadovavo šiuo principu. Aš lapšimėsi parašiau laišką Ajopos pirmininkui, jis man atsakė gruodžio 15 dieną, jo atsakymas yra neprivalomo pobūdžio, jis sutinka, kad parlamentas yra teisus, tačiau vis tik tai projektų nuostatas e, nukrypsta nuo e, pirmojo lygio <clears throat> esmės. E, atkreipsiu dėmesį į penkis aspektus. Pirmiausia, kalbant apie paskatas, būtina užtikrinti, kad draudikai <clears throat> galėtų dirbti e, gaudami mm, atitinkamą užmokestį tarpininkavimo, už tarpininkavimo paslaugas ir e, pagal pirmąjį lygio nuostatas e, tai nebuvo uždrausta, jeigu nekenkia vartotojams. Tuo tarpu AJOPA dabar parengė vadinamąjį juodąjį sąrašą ir tas juodasis sąrašas visiškai netitinka pirminių e, ketinimų arba nustatytų principų, jeigu nėra sudaromas e, tas vadinamas baltasis sąrašas arba teigiamas sąrašas, tai reikia bent jau suformuoluoti atitinkamus kriterijus, pagal kurios draudikai būtų įtraukiami į tą juodai sąrašą. Antras dalykas yra interesų konfliktai. Čia vėl buvo mėginama supainioti MIFID 2 direktyvą su draudimo platinimo direktyva. Nes MIFIDų direktyvoje e, atitinkamas <clears throat> atlygis, kuris išmokamas vidaus darbuotojams, yra vertinamas kaip potencialus interesų konfliktas, tuo tarpu e, draudimo platinimo direktyvoje. O apie tai nekalbama, aš raginu jo palaikytis būtent šios nuostatos. Kalbant apie reikalavimus susijusius su uh, vadovavimu, anot Ajopos uh, draudikai negali platinti savo paslaugų uh, toms draud, draudė, draudėjų grupėms, kurios nepatenka į jų veiklos susritį. Tokiu būdu kyla pavojus, kad e, draudimo tarpininkai bus traktuojami taip pat kaip ir e, draudimo paslaugų kūrėjai. Aš noriu spėti, kad e, <clears throat> jeigu nebus grįžtama prie pirmojo lygio principų, tai ne, nematome jokių galimybių, kad parlamentas pritars tokiam pasiūlymui. Ir mes praėjusią savaitę patvirtinome jau kitais atvejais e, dėl BRIPS. Ir aš e, kreipiuosi dar kartą į AJOPą, kad jie laikytųsi pirmojo lygio nuostatų. Ir jeigu mes 2017 nu, vasarą negausime, nebus padėta ant stalo mums. Uh, atitinkamas pasiūlymas, kad galėtume per vasaros atostogas jį apsvarstyti, tai jis bus iš karto atmestas. Taigi komisija dabar turi ištikinti, kad parlamentui liktų pakankamai laiko apsvarstyti šį pasiūlymą, priešingų atveju, nepaisant atlikto sunkaus darbo ir padėtų pastangų, bendro rezultato galime nepasiekti, jeigu jo panesilaikys pirmojo lygio nuostatų. Dėkuoju mūsų pranešėjai, kuris labai aiškiai pasisakė. Taip, iš tikrųjų, mes žinome, kad parlamentas visuomet yra pasiruošęs nepritarti deleguotiems aktams, jeigu jie mūsų galva netitinka nustatytų tikslų socialistų frakcijos vardu, kas norėtų pasisakyti? Aš nematau e, šiandien pranešėjo. Herbigaf, pirma aš berės. Ponas San irgi dar užsirašys, bet aš vėliau jums sutiksiu. Aš pavaduoju Kathleen Styler šiandien. Kathleen Styler e, norėtų pritarti mūsų pranešėjui dėl trijų, prie, mažiausiai dėl trijų priežasčių. Pirmiausia, uh, Mes e, per šią kadenciją labai atidžiai nagrinėjame delikuotusius aktus ir mes norėtume peržiūrėti, perspėti komisiją, kad parlamentas atidžiai stebi, kiek deleguoti aktai, tokie kokie ir jie yra pasiūlyti, atitinka tai, kas buvo nustatyta pirmo ligmens tekste. Ir ponė Stauner yra susirūpinusi dėl, direkt, dėl to, ar kiek e, deleguoti aktai atitinka direktyvos tekstą. Dėl to, kad panašu, kad e, komisija e, e, suteikė panink platų mandatą į, į OPAI. Ir ta, jie yra susirūpinusi dėl to, kad nedideliai subjektai turės laikytis labai išsamių dalyvuotų aktų nuostatų, kurios yra dabar pasiūlytos. Ir taip pat jie yra susirūpinusi dėl konkurencijos tarp įvairių subjektų. ir taip pat, kaip bus užtikrinta e, derma vartotojų apsauga ir kaip bus e, taip pat e, pateikti jiems informaciją, kaip bus užtikrinta sąžininė konkurencija tarp įvairių produktų. Ir Katlin Staler, kaip ir mes visi patiriame didžiulį spaudimą iš rinkos veikėjų, kurie visuomet yra susirūpinę dėl, dėl laiko, per kurį perkeliami yra teisės aktai į e, teisynus. Tačiau mums kartais atrodo, kad, e, e, kad ir mums atrodo, kad kartais patikimi argumentai nėra labai pagristi ir todėl komisija turėtų tikrai labai atidžiai, nepamiršt, kad ir jie yra atidžiai stebima. Aš tai, ką norėjau pasakyti iš esmės, manau, Kestin Staler. Ashley Fox toliau, AKR frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirminkė, ir aš norėčiau taip pat padėkoti mūsų kolegoms iš komisijos ir IOPOS, kurie atvyko pas mus šiandien. Aš esu susirūpinęs dėl tvarkarašio, kurį patvirtina IOPA, nes e, tai, kas yra siūloma, tikrai pakeis situaciją e, visame sektoriuje ir manoma, kad per e, metus ar pusantrų metų galima bus atlikti visus bandymus bent jau taip yra skaičiuojama, kad tiek laiko reikės. Tačiau tai, kas yra numatyta tvarkaraštį dabar, yra tik taip pusmetis ir to laiko nepakaks. Ir todėl aš norėčiau paklausti Jopos, ar jie yra tikri, kad iš tikrųjų įvyko išsamus dialogas su visi, visomis suinteresuotomis e, šalimis, ypač su mažųjų įmonių atstovais, nes būtent tos įmonės labiausiai bus paveiktos e, šio pasiūlymo. Be to, e, mane netenkina ir tai, kiek Jopa atliko e, bandymų su vartotojais. Man atrodo, kad nebuvo e, pakankamai užtikrinta, kad kad tos konsultacijos buvo nepakankamos, ypač kai buvo kalba eina draudimų produktų informacijos dokumentą. Uh, Ir tas dokumentas yra taikytinas mažmeniniams produktams, bet netinka kitiems produktu, produktams, kuris, kurie yra susiję su uh, įvairiais rizikos veiksniais ir gal jau galėtų paaiškinti savo poziciją šių klausimų. Ir ponė pirmininkė, dar viena bendro pobūdžio pastaba ir kolegė jau apie tai kalbėjo. Labai svarbu yra užtikrinti, kad jo nenukryptų nuo pirmojo ligmens teksto ir kad jį neiškreiptų, nu, neprimestų papildomų įsipareigojimų, kurie viršytų tai, dėl ko susitarė teisėkuros institucijos. nes tai kai kurios nuostatos viršyje pirmojo ligmens nuostatas. Ir būtų gerai, jeigu komisarai jau galėtų paaiškinti, kodėl jie uh, įžengė į tą teritoriją, kurią neturėjo teisės įžengti pagal mūsų leidimą. Dėkuoju. Nematau salėje guoja e atstovų. O žaliųjų arba liberaldemokratų atstovai Pone Lambert, jūs pasisakysite Sven Gigold vardu, ne? Gerai, prašau tuomet. Aš Svenui pažadėjau, kad, kadangi pavaduoju jau 11 kartą, ta, e, tai bus paskutinis kartas, kai aš nemokamai jį pavaduoju. Po to jau pradėsiu, da, aš matau, da, imti mokestį už tai. Ir aš, nustatydamas tą mokestį, atsižvelgsiu į Londono teisininkų taikomus įkainius. Taigi kolega gaus nemenką sąskaitą. Na kągi, aš dabar perskaitysiu tai, ką kolega parašė ir todėl kalbėsiu trumpiau nei pakalbu paprastai. Taigi, iki, draudimo produktų informacijos, atsiprašau, draudimo platimo direktyvos įgyvendinimas dar tikrai nėra pakankamas. Ir mes matome, kad investuotojai viena vertus šiuo metu yra susiduria su maža graža ir su dideliais mokesčiais, taigi jiems nėra lengva, o turto valdytojai labai dažnai kraunasi didžiulius pelnus. Taigi mes manome, kad jei nebus vykdoma reformų, tuomet kils didelė E, skurdo grėsmė ir antra vertus e, patirtis kai kuriuose valstybės narėse, pavyzdžiui, Švedijoje parodo, kad veiksmingi teisės aktai, kurie suderina e, ir vartotojų, ir produktų valdytojų interesus, yra įmanomas ir, ir tai yra naudinga visiems, nes privatus produktų kurie tuomet teikia daugybę įvairių produktų vartotojams. Ir uh, Draudimo platinimo direktyva da, yra bendra, bendras da, visų institucijų patvirtintas tekstas ir jis turi užtikrinti deramą vartotojų apsaugą, bet labai svarbu užtikrinti, kad nebūtų sukurta papildoma našta ir nebūtų iškreiptos konkurencijos sąlygos įvairiose draudimo sektoriuose. Toliau būtų labai svarbu taip pat užtikrinti, kad institucijos ir visi veikėjai, kurie dalyvauja da, šiame procese, tai yra Europos parlamentas, komisija, valstybės narės ir IOPA, nepasiduotų da, sektoriaus spaudimu, nes mes žinome, kad sek, sektorius, sektorius atstovai veikia labai aiškiai ir nepamirštų, kad reikia apsaugoti ir vartotojus. Ir be to mes neturime pamiršti, kad draudimo platinimo direktyva yra, yra naudinga tam, kad vartotojai galėtų geriau pasinaudoti e, vidaus rinkos privalumais ir naujais, e, naujų finansinių, draudimo finansinių produktų privalumais. Ir taip pat reikėtų kad būtų išnagrinėta, ar skatinamosios priemonės nedaro žalos vartotojams. Ir mes Tikimės, kad mes galėsime bendradarbiauti su komisijos įjopos e, ir valstybių narių e, atstovais tam, kad galėtume užtikrinti deramą vartotojų apsaugą ir galėtume sukurti vienodas sąlygas visiems šios sektoriaus veikėjams. Amen. And, uh... Dabar pasisakymai dėl procedūrą prašau žodžių. Ir pirmasis ponas Alfred Sant. Ačiū pirmininkė. Viskas priklauso nuo to, kaip mes vienas iš įstatymų rengėjų reglamentuojame draudimo pra pramonė. Norime užtikrinti vienodą vartotojų apsaugą visoje ES, tačiau reikia nepamiršti ir reglamentavimo išlaidų. Vienas e, dydis, vienas bandymas prim, prim, primesti visiems vieną modelį gali pakenkti todėl galbūt e, išmintinga sprendimus rinktis ne per reglamentą, bet pasirinkti direktyvą, tačiau EOP E, parengė rekomendacijas, pagal kurias komisija koreguos savo pasiūlymą. Ir noriu pabrėžti, kad Europos draudimo pramonė yra ne tik didelės ar labai didelės įmonės, bet ir ten yra veikia mažų mikro įmonių, taip yra Maltoje, manau, ir kitose salų arba tokiuose regionuose. Todėl deleguotosios teisės aktai turėtų būti proporcingi, užtikrinti reikalingą lankstumą tiems, kurie turi juos įgyvendinti. E, platintojams, gamintojams, ypač platintojams mažais kiekiais. Šis dabar siūlomas tekstas neužtikrintų šio lankstumo, atšvelgiant į proporcingumo principą, e, vertinant techninę, pa, e, techninę paramą, mažos ir mikro įmonės kaip tarpininkai privalės taip pat įgyventinti deleguotosius teisės aktus e, ir jiems turėtų būti taikomi mikroparametrai atsižvelgiant į jų dydį ir pobūdį. Todėl reiktų vengti nereikalingos reglamentavimo naštos, nes taip e, neužtikrinsime naudos vartotojams, nes jie už viską reikės mokėti, jiems už viską teks mokėti. Mano dėmesį tai atkreipė e, įmonės veikiančios mano šalyje ir aš noriu atkreipti jūsų, jūsų dėmesį tai. Mums Reikia nepamiršti, kad kaip veikia mažo dydžio įmonės, mikro įmonės ir nepamiršti ir jų veikimo aplinkybių. Ačiū. Pirmininkas, nematau kitų. Ponas Heis, prašau, Brianai. Ačiū, pirmininkė. Ilgai nekalbėsiu, bet noriu, kad būtų rašyta į posėdžio protokolą mano parama pranešėjo išsakytoms mintims. Jis akcentavo septynis išskirtines sritis, e, kurios mano nuomonė ir komiteto narių nuomonė e, jau peržengė pirmojo lygio mandatą, kur, galiojimus, kur, kur, kuriuos sutikėme EOPai, išsvarsant šį siūlymą. Tai labai rimtas dalykas. Kaip žinome, neseniai komit, buvo atveju, kuomet komitetas neprieėmė deleguotojų teisės aktų, kai jis nusprendė, kad buvo labai nukrypę nuo pirmojo ligmens sandaros. To turime nepamiršti ir šiuo atveju, jeigu nesulauksime, ir taip ir bus, jeigu nesulauksime tinkamą atsako iš Ajopos. Aš suprantu, kokie sunkumai susiduria komisija Ajopa. Reikia subalansuoto požiūrio. Viena vertus, kaip sakė paskutinis kalbėtojas, jūs Yra daugybė mažų įmonių, kurios veikia kaip tarpininkai konkurencingoje, novatoriškoje aplinkoje. Kita vertus, e, egzistuoja ir teisėti vartotojų lūkesčiai, kurie nori apsaugos ir būtina užtikrinti tų interesų pusiausvyrą ir pasiekti, kad e, šis direktyva dėl draudimo prospektų platinimo būtų naudinga ir pastarnautų visiems. Kalbėdamas apie tai, noriu pabrėžti, kad, yra, kad svarbu, jog tai nebūtų panaudota kaip atgrasa nu, šiuo atveju, nes tai tikrai būtų nenaudinga, tai tikrai nepasitarnautų mūsų tikslui. Taip pat manau, kad reikia daug pagarbiau e, žiūrėti į mikroįmonės veikiančias šioje srityje ir pasirūpinti, kad jos galėtų tenkinti reikalavimus keliamus galutiniam produktui. Ir galiausiai jau sakytas dalykas, kurį noriu pa pakartoti. E, EOPA e turėtų suskirstyti draudikus į kategorijas, atsižvelgiant į tai, kokiu, kokie egzistuoja draudimo produktai. Ir pratesti pono Fox mintį dėl numatyto tvar, tvarkarašio. Iš tikrųjų ne, nesuvokiama, kad per šešių mėnesių laikotarpį turėtų būti įgyvendintos šios nuostatos. Man tai atrodo nerealistiška ir vertinant pramonės padėtį, negalime to tikėtis iš, iš vartotojų, kad, kad jie viską išbandytų. Taip pat ir e, prie reglamentavimo institucijoms irgi reikės daugiau laiko, kad jas viską tinkamai įvertintų ir išbandytų. Pirmininkas, ačiū. Galime žodį vėl suteikti kalbėtojams. Kas pirmiausia, EJOPOS atstovė. Ačiū, pirmininkė. Pabandysiu aptarti visus iškeltus klausimus, jeigu ką nors pamiršiu, priminkite man. Buvo daug kalbėta apie e, pir, pirmajam lygmenių keliamų reikalavimų gyvendinimą. Ponas Langen kalbėjo apie bandymą uh, uždrausti skatimo priemonės per užpakalinės duris. Mes suprantame, kad pirmasis ligmuo pirmajame linkmenėje nėra formaliai uždrausta gauti komisinių ir mes nesirengėme tokio draudimo įvesti, apie tokio ketinimo neturėjome nei konsultacijose, nei to ne, nesakome savo galutinėse rekomendacijose, kurias pateikėme. Sąrašas, kurį, projektas, kurį nusiusime valdybai, E, atkreips rinkos dėmesį į tai, kad e, kyla pavojus vartotojų interesams, jei tos skatinimo priemonės yra mokamos arba priimamos. Ir čia perinu prie kito savo argumento, taip vadinamojo juodojo sąrašo kuriuo, kaip žinome, kurį be, beje paminėjo keletas parlamento narių šiandien. Mes iš principo nepritarėme, mes nepritarėme e, minčiai, kad mes pateikėme duodą į sąrašą ar rengėmės jį pateikti galutinėse techninėse rekomendacijose. Mūsų paprašė pateikti pavyzdžius tokių situacijų ir aplinkybių, kuriamis tas žalinis, žalingas poveikis galėtų į, egzistuoti, būti padarytis, o ne kuriuose jis egzistuoja. Ir iš patirties žinome, kad juod, juodasis sąrašas nėra geras dalykas. Peržiūrėtame dokumente mes e, pristatėme metodologiją, kuri apima tris etapus. Visų pirma, aukšto ligmens tas principas, e, kuomet žalada padaroma. Skatinimo priemonės žalingai veikia e, paslaugos, žalingai atsiliepia e, paskolos kokybei, kai dėl masto, dėl paslaugos masto, tai nepalanku vartotojai. Toliau kriterijai. Yra e, kriterijų sąrašas, pagal kuriuos galima įvertinti, ar egzistuoja padidinta rizika, jog, jog e, bus žala. Ir trečia, mes e, pristatome ver, horizontalę vertinimo sistemą ir kalbame apie tai, kad e, didėjančios, mažėjančios žalos rizika turi būti vertinta. Taip pat kalbame apie organizacinės priemonės, kaip E, mm, sušvelninti tą galimą žalą ar ją panaikinti. Tai yra kalbame apie priemonės, kaip, kaip valdyti tas, tas, tos skatinimo priemonės. Toliau konfl interesų konfliktai ir skatinimo priemonės. E, mes E, išnagrinėjame visą eilę priemonių ir parengėme situacijų sąrašą. Jis nėra baigtinis, pagal kurį interesų konfliktai gali atsirasti, gali kilti ir mes patikslinome E, santyki tarp bendrųjų nuostatų dėl e, interesų konfliktų ir skatinimo priemonių. Manome, kad tos skatinimo priemonės gali sukelti situacijas, kuriuose gali kilti žalos tikimybė, atsirasti žalos tikimybė. Ir tai, kad egzistuoja interesų konflikto tikimybė, pat, pat, tas faktas pats savaime na, nebūtinai yra pakeičiamas, ištaisomas. Ir tas santykis, apie kurį, kurį išaiškiname ir apie kurį kalba, yra dvipusis. Visų pirma, egzistuoja reikalavimas išsiaiškinti, kokie, kokios skatinimo priemonės naudojamos ir, im, ir imtis reikalingų procedūrų, kad tas interesų konfliktas būtų išspręstas. Taip pat reikalingo, reikia, turi egzistuoti procedūros, kurių pagrindų galima išsiaiškinti, kokio masto žalingą poveikį daro skatinimo priemonės, jei e, tie, tie tos skatinimo priemonės siūlomos ir gaunamos. Toliau priežiūra ir valdymas buvo klausimų dėl to, ar um, taikome, ar atitinkame pirmojo ligmens reikalavimus. Ką sako direk, aptariama direktyva? Direktyvoje reikia patikslinti principus dėl produktų priežiūros ir valdymo. Ir kalbant apie ne produktų platintojus, kurie jų nekuria, nurodyta, kad jie turi pasirūpinti reikalingomis reikalingas potvarkis. Ir atsižvelgdami visą tai, manome, kad mūsų teikiami pasiūlymai visiškai atitinka pirmajam lygmeniui keliamus reikalavimus. E, ponios Stiller vardu buvo išsakytas argumentas dėl e, smulkių veikėjų, nedidelio masto e, subjektų. Mes suprantame, kad draudimo rinkoje platinimo sektoriuje yra smulkių operatorių ir, ir tuo šis sektorius yra e, unikalus. Bet kaip mes supratome, šios direktyvos vienas iš tikslų užtikrinti lygias galimybės visiems ir tai taip pat reikia atsižvelgti, mes negalime tiesiog e, taikyti išimties smulkiems subjektams. Taip pat buvo minėtas pusiausvyros principas. Žinoma, mes šio principo laikomės. Jis grindžiamas sutartimis ir jis juo paremtos par, visos mūsų rekomendacijos. Buvo komentarų, kad šiuose konsultacijoje mes turėtumėme uh, E, tiesiog nepristatyti kai kurių produktų, mes nemanome, kad tai tinkamas pasirinkimas. Jeigu norime užtikrinti lygias galimybės, tai reiškia, kad visiems vienodai reikia taikyti taisyklės, tas pačias taisyklės. Žinoma, pusiausvyrą, proporcingumo principas reiškia, kad atsižvelgiant į konkrečias uh, atvejo aplinkybės, taikysi tas taisyklės atsižvelgdamas uh, į susidariusias aplinkybės. Tai labai svarbu rinkai. Darbų tvarkaraštis. Pirmojo ligmens aktualumas ir priemonės. E, buvo komentaras, kad pasiūlytas tvarkaraštis yra labai griežtas. Žinoma, tvarkaraštis, galtinį sprendimą dėl tvarkaraščio priims komisija ir aš raginu įstatymų, kuriais e, pamastyti, ar tikrai reikia keisti tvarkaraštį. Mes galime, manome, kad mes tik tai laikomės mums numatytų terminų, mes tikrai paštame jų laikytis, bet žinoma, reikia atsižvelgti. Taip, aš pripažįstu, kad pas, šis pasiūlytas tvarkaraštis yra tikrai griežtas tiems, kurie privalės laikytis tų terminų. E, bandymai su vertėjais ir aš tikrai, išbandė, ar tikrai išbandėme produktus su, su su vartotojais, atsiprašau. Mes tikrai atlikome labai išsamius, kruopščius patikrinimus, bandėme apriepti visus ES e, kampelius, visą geografiją ir manome, kad tikrai padarėme pakankamai atsižvelgiant iškeltus reikalavimus E, šiaurėje, pietuose, rytuose, vakaruose, penkiais skirtingais formatais, paskui kitame etape trimis skirtingais formatais. Taigi mes tikrai nemažai padirbėjome. Jeigu reikia dar kažko, tai. Na, mes manome, kad mūsų galutinis pristatęs dokumentas yra išsamus, ats, atskleidžia visą situaciją, E, informacija bus, buvo surinkta klausimo atsakymų formatu ir vartotojai tikrai mielai e, atsako į klausimus tokiu pavydalu. Ir paskutinis dalykas. Kam taikomas šis, kam buvo, kas buvo tirta, tai mažmeniniai vartotojai. Ar, ar domėjomės kitomis vartotojų kategorijomis, tai su, su, kuri, su kuria susiduria su didžiulė rizika? Ne. Bet žinome, mes ne, negalime vis aplausti kiekvieno vartotojo. Um, Natalija Beržė. Labai ačiū, Natalija Beržė žodis. Ačiū pirmininkė, ačiū už gražius žodžius komisijos. Uh, adresu už sveikinimus dėl neseniai pasiekto susitarimo su JAV. Labai atidžiai klausomės e, Europos parlamento narių minčių, kurios buvo šiandien išsakytos dėl atitikimo suteiktiems įgaliojimams. Čia jokių ginčių nekyla. Antrasis lygis turi visiškai atitikti pirmąjį, žinoma, rengdami deleguotąjį aktą mes užtikrinsime, kad neviršytume ir veiktume pagal savo įgaliojimus. Yra vienas klausimas, dėl kurio vertėtų galbūt išsameu padiskutuoti, tai yra taikymo proporcingumas. Mes norime laikytis mums suteiktų įgaliojimų, jų neviršyti, tai e, padaryti Nėra lengva, nėra lengva visuomet numatyti, kokios bus proporcingumo principų gyvendinimo techninės taisyklės, tačiau mes e, rengdami deleguotą į aktą į tai atsižvelgsime labai griežtai. Kalbant apie tvarkaraštį, gyvendinimo terminus, mus saisto teisė, kurios institucijos priimti sprendimai, turiuomenyje galutinį direktyvos perkelimo terminą. Mes iš karto įsigalios direktyvai paprašėme Europos paramos patarimų, tačiau tam jai prireikė šiek tiek laiko, todėl mes tą laiką ir suteikėme, kad būtų mm, mums e, ta parama tinkamai parengta, konsultacijos suteiktos, o dabar mes e, stengsimės e, veikti kuo greičiau, kuo sklandžiau, kad parlamentas galėtų atlikti savo priežios funkcijas be jokių kliūčių. Ponas Langė. Vieną trumpą pastabą noriu sakyti, kalbant apie interesų konfliktus remiantis e, pirmadienį patvirtinsiamo projektu 45 puslapį antroje dalyje 10 punkte kalbama apie tam e, tikrą tam tikros premijos išmokėjimą už e, draudimo tarpininkavimo paslaugas pirmajame lygiai tokios nuostatos nėra ir aš prašau, kad AJOPA ir visi, kvitos, visas kitos kritikos laukusios institucijos šį punktą atitinkamai pakeistų. Labai ačiū. Noriu dabar padėkoti AJOPai komisijai, paprašyti komisijos suteikti, e, pristatyti mums deleguoto akto projektą dar prieš jo patvirtinimą ir norėtume dar prieš patvirtinant e, dar kartą susitikti, pratesti diskusijas, kad išvengtume lygotojo akto peržiūros e, neigiamo rezultato. Ačiū, galime perti prie kito darbo atvarkės klausimo. Skelbėme minutės pertrauką dabar. So, let's move to point 16. Taigi 16 darbo turkės klausimas uh, labai svarbus. Kur daugiau 700 pakeitimų, buvo galima to tikėtis ir e, galime pradėti diskusijas. Iš karto suteiksiu žodį pranešiai poniai Delangė. Noriu padėkoti už tai, kad e, tokiu vėlu, vėliu metu dar jūs esate šioje salėje. Iš viso gavome 792 pakeitimus, įskaitant pranešimo projektą kolegos E, pasiūlė labai daug atkreipė dėmesį į svarbius dalykus. Pirmiausia, dėl fondo <clears throat> dydžio, pirmiausia, siūlėme skirti 0,8 e, procentus nuo bendros indėlių sumos nacionalinių ir europinių lygių. Keliose pakeitimuose tas požiūris atsispindi ir kai kurie pritarė komisijos pasiūlymui, tačiau e, siūla skirtingas proporcijas pavyzdžiui, siūlo skirti 0,6 procentus, kai kurie siūlo tą daryti europinių, kai kurie nacionalinių lygių. Panas Lambersas taip pat numato e, tam tikrus skirtumus tarp europinio nacionalinio lygio, tačiau nori <clears throat> bendrą apimti padidinti iki 1 procentų nuo bendros indėlių sumos. Aš Taip jis nori 1 procentą ir po to atitinkamai uh, skirtingą procentinę dalį taikyti Europinėm nacionaliniam lygiui. Aš manau, kad dauguma ekonomikos komiteto narių mano, kad reikėtų kažkaip atskirti e, nacionalinį ir europinį lygmenį, kalbant apie e, fondo išteklius tam, kad <clears throat> saugotume DIF pirmiausia, o po to, kad užtikrintume atitinkamas e, tinkamas veiklos sąlygas ir pasitelktume alternatyvios galimybės nacionalinių lygių. E, prieš kalėdas e, komisija mums jau yra pareiškusi, kad e, yra pasirengusi kalbėti apie mažesnę indėlių apsaugos dalį nacionalinių lygių, kuris siek 0,1 procentą, taigi šį klausimą turės išspręsti šešėliniai pranešėjai. Aš pritariu ir kolegų, nors ne visų pozicijai dėl būtinybės e, e, apdrausti taip pat ir ne bankinės e, finansinės institucijas. Paus Lambertas 661 pakeitime siūlo tik tai IBS leisti apsidrausti patiems nekonsoliduotų lygių. Kalbant apie <clears throat> perkelimus lėšų tarp atskirų grupių. Pritariu pateiktiems pasiūlymams, reikia išsiaiškinti dar kokiu lygiu tai turėtų būti daroma. Manau, kad nacionalinius ten yra daugiau ekspertinių gebėjimų. Panas Simonas teikia pakeitimus, kurių esmė yra tokia, kad šią galimybę reikėtų svarstyti visais nacionaliniais lygiais, nes taip būtų pigiausia spręsti šį klausimą dėl uh, kondicionalumo, žinojome, kad mūsų pozicijos išsiskirs tarp atskirų frakcijų. Aš palaikau švelnesnę poziciją, 208 pakeitimą Fernandės, kurioje kalbama apie e, būtinybę sėkmingai gyveninti lapkričio mėnesio paketą. Kiti laiko, laikosi grįžtesnės pozicijos Silvi Gular, kuri negalėjo dalyvauti e, šiame posėdėje, siūlo e, atlikti visapusišką finansinių institucijų e, įvertinimą prieš pirmą ir gautinį etapą, kai kurie kolegos siūlo nustatyti tam tikrų iš ankstinių sąlygus, parengti iš ankstinių sąlygų sąrašą. Suprantu jų susirūpinimą, tačiau norėčiau pabrėžti, kad pirmiausiai, jeigu mes e, <clears throat> e, apribosime grėsmės pakankamai tai e, tuo mažiau reikės e, dalintis riziką. Pavyzdžiui, e, pirmajame etape reikėtų daugiau salgiškumo, daugiau to konicilumo nei siūloma mano pranešime. Aš nesiūlau dabar čia jokio galutinio sprendimo, tačiau šios aspektus reikės aptarti. Ir dar vienas dalykas, tas saligiškumas nereiškia E, kažkokios tai <clears throat> sąlygos arba galimybės apskritai išvengti indėlių draudimo sistemos. E, kai kurie komite, e, parlamento nariai, kaip ir komisija, sieja šias nuostatas taip pat ir su valstybės skolų tinkamu administravimu pono von Weizsäcker ir pono Lamberso pakeitimuose siūloma nustatyti ir kitas ribas, įtraukti jas į bendrą rinkinis dėl diskvalifikacijos. Noriu padėkoti Danutai Hubner, ji tikrai labai daug darbo įdėjo. Ponas Fernandės 456 pakeitime teikia labai įdomų pasiūlymą. Jis šiuo metu yra svarstomas ir taryboje, numatant tam tikras e, intervencijų pakopas Manau, kad verta apsvarstyti šį pasiūlymą dėl apriepties, e, e, pozicijos smarkiai išsiskiria. E, manoma, kad kredito unijos neturėtų būti apriepiamas indėlių draudimo sistemos, kiti siūlo jas įtraukti. <clears throat> Vieni siūlo e, tik tai turtą valdančius bankus e, apdrausti, kiti siūlo visus bankus apdrausti, taigi šioje srityje tikrai dar reikės padarinti pozicijas dėl filialų veikiančių trečiose šalyse, daugumas siūlo nustatyti ekvivalentus ir manau, kad pateikim pasiūlymai tikrai yra prasmingi. Dėl ekspost įnašų aš dabar nekalbėsiu, mm, nes <clears throat> čia mm, tikrai galėtume daug <clears throat> triukšmo sukelti šiomis mm, diskusijomis ir aš to nenoriu dabar. Taip, iš tiesų mes esame pasiekę aišku susitarimą dėl vieno langelio principo visiems bankams ir strategija iki 24 metų, tačiau vis tik tai indėlio apsauga yra e, kitoks, e, kitai sryčiai priklausantis dalykas. Mes e, aiškiai suvokiame, kad čia gražinimo pinigų lėšos nemokumo atveju būtų daug didesnis, todėl manau ir dar kartą noriu pabrėžti, kad turime šią kryptimį žengti žingsnis po žingsnio, jeigu norime pasiekti tų rezultatų, kurių dauguma iš mūsų siekia e, mano 89 pakeitime taip pat e, <clears throat> siūloma numatyti atitinkamus bendrosios žalos mažinimo galimybės ir priemonės. E, puikiai suvokiu, kad šis klausimas labai svarbus kai kuriems kolegoms, todėl E, tik tai noriu pasakyti, kad jeigu iš įprašymą įtrauksime labai daug detalių, tai tik dar labiau apsunkinsime savo darbą. Šiek tiek pabaigai noriu pastebėti, ponė pirmininkė, jeigu leisite, e, ponas Balts puikių pasiūlymą pateikė dėl e, pirmojo lygio <clears throat> grėsmių vertinimo įnašų beveik niekas nedryso imti šio labai opos klausimo, jis tą padarė, tai yra įdomus ir svarbus įnašas į diskusiją, ponas Liaunis 121 pakeitimą pateikė, tai galėtų būti netgi rekordinis pakeitimų skaičius, jo pakeitimai priepia naudingus pasiūlymus, pavyzdžiui, dėl alternatyvių SRB finansavimo priemonių, aš pasiūliau atitinkamas e, alternatyvės priemonės, tačiau kolega pabrėžė, kad galbūt reikėtų nustatyti tam tikras jų naudojimo ribas, pavyzdžiui, 25 <clears throat> procentai nuo bendrojo DIF Petrius Simonui noriu nuoširdžiai padėkoti už konstruktyvų požiūrį elegantiškus pasiūlymus, siekiant atsižvelgti abiejų politinių frakcijų pozicijas. Taip pat na, dėkoju Filipui Lambertui už kai kurios puikius pasiūlymai, ypač tuos, kuriuos tu, Filipai, asmeniškai pateikiai, suprasi, apie ką aš čia kalbu. Tačiau noriu taip pat e, pastebėti, kad e, jūs siūlote išbraukti 42 straipsnio D dalį mm, e, dėl e, kapitalizacijos e, atsargų, prevencijos kapitalizacijos, nežinau, galbūt tuo norite tik apsunkinti mūsų darbą ir gyvenimus kita kolegė. Siūlo parengti atitinkamą informacinį savadą dėl įdės ir aš manau, kad uh, Čia galėtume susitarti su šešėliniais pranešėjais. Baigdama aš norėčiau pasakyti, ponė Pirmkė, kad šiandien atvykę pas mūsų pirmininkaujančios Maltos atstovai pasakė, kad įketina tęsti techninį darbą. Štai, apie tai kalbėjo ministras. Kitas darbo grupės posėdis, man atrodo, yra numatytas po mėnesio maždaug vasario 28 dieną. Mes jau pradėjome politinį darbą ir tai yra puiku, taigi mes dirbame pagal tvarkaraštį. Vasario 8 dieną mes galėsime geriau įsigilinti į visas detalės šešėlinių pranešėjų susitikime, nebijoju, kad tokių susitikimų bus daug. Kai kuriuos klausimus bus lengviau spręsti nei kai kuriuos kitus, tai yra natūralu. Ir jei šešėlė pranešėjai neprieštarauja, aš manau, kad būtų labai gerai, jei visi šiuo klausimu visi dominantis į komiteto nariai būtų informuojami apie tai, kas vyksta ir gal tą mes galėtume. Uh, pakalbėti kitame įkon komiteto posėdėje, kuriame dalyvautų ne tik šešėliniai pranešėjai, kaip yra šiandien, bet ir kiti kolegos. Taigi ne, nekantrai laukiu diskusijos. Labai dėkuoju pranešėjai, kurie atkreipė visų mūsų dėmesį į tai, kad pakeitimų yra daug, jų apriptis yra labai didelė. Ir aš kaip uh, komiteto narys, galiu pasakyti, kad teisinių požiūrių vertinant, kai kurie pakeitimai nebus priimtini dėl to, kad jie yra susijęs su kitais teisės aktais ir mes apie tai kalbėsime ir beje ketiname kreiptis į mūsų teisinę tarnybą, kad jiem viską mums išaiškintų. Bet o aš norėčiau pasidžiaugti, kad pas mus atvyko Marija Nava ir Parija Pirson, komisijos atstovės ir pirmiausia pasisakys šešėliniai pranešėjai. Ir pirmasis kalbėtojas yra Juanas Fernandes. Prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ir taip pat labai dėkoju pranešėjai ir šešėlėms pranešėjams. Ir be abejo dėkoju Europos komisijai, kuri nebejoju pasisakys šios diskusijos pabaigoje. Socialdemokratų frakcijos pateikti pakeitimai aiškiai parodo, kad mes remiame komisijos pasiūlymą. Mes remiame šio pasiūlymo bendrą filosofiją. Taip pat remiame ir siūlomą laipsnišką procesą. Ir taip pat Mes remiame pastangas baigti kur, kurti bankininkystės sąjungą taip, kad e, būtų realiai sumažinta bankų ir kitų subjektų patiriama rizika. Kaip būtų bankus ir subjektų, kurie įsi bankininkystės sąjungą. Išnagrinėję komisijos pasiūlymą, mes parengėme kelias pasiūlymus, kurie mūsų galva galėtų patobulinti pateiktą tekstą. Ir pirmiausia, mes griežčiau nustatėme visus terminus, nes mes manome, kad prie trečiojo etapo galima būtų anksčiau, nes Trečiasis etapas tiesiog bus antrojo etapo tasa, taigi iš tikrųjų tas skirtumas tarp jų yra nominalus, o nerealus, nes iš tikrųjų trečiojo etapo pradžia sutaps su antrojo etapo pabaiga. Ir mes manome, kad čia reikėtų visus terminus išdėstyti aiškiau. Tam, kad iki 2022 metų galima būtų viską sukurti. Ir kaip sakė ponia Delangin. Mes taip pat norėtume sužinoti, ar galima būtų per pakankamai pratingą laiką patobulinti komisijos patiktą pasiūlymą. Bet to mes tengiamės taip pat patobulinti ir patį tekstą, siūlydami numatyti galimybę fondo lėšas naudoti alternatyvioms priemonėms. Be abejo, tokiu atveju reikėtų atlikti deramą patikrinimą. Bet šios alternatyvios priemonės padėtų mums sumažinti e, galimos bankų krizės e, nuostolius. Be to 100 tūkstančių e, eurų riba galėtų būti padidinta tam tikrais atvejais, tam, kad būtų išmokėtos kompensacijos, taip kaip yra nu, numatyta direktyvoje, kurio kalbama ir apie nacionalinės e, draudimo sistemas. Be to mes e, siūlome numatyti sistemą, kuri apribotų nacionalinės indėlių garantijų sistemas, nes e, manome, kad komisijos pasiūlymas dabar paliktų vartotojus kai kuriuose šalyse be jokios apsaugos. Nes e, kai kurios e, individualizacijos sistemos, nacionalinės sistemos netitinka visų direktyvos e, reikalavimų. Tai reiškia, kad kyla reali rizika, kad susidarys nepatikimos situacijos Tai yra natūralu, jei nacionalinės sistemos netitinka bendrusis, bendros sistemos reikalavimų. Todėl reikia pasirūpinti, kad tai būtų neįmanoma. Be to mes norėtume taip pat numatyti tam tikrą fiskalinę paramą. Fiskalinės priemonės, kurios mums padėtų da, apsaugoti visą sistemą nuo įvairių rizikos veiksnių. Taigi, iš esmės, a, Štai tokie yra mūsų pasiūlymai, tai aš pabandžiau juos bendrai apžvelgti, o baigdamas aš norėčiau trumpai pakomentuoti tai, apie ką mes ko gero kalbėsime per ateinančius mėnesius. Nes mes žinome, kad kai kurie pasiūlymai galėtų būti suderinami su pasiūlymu dėl perdraudimo. Man atrodo, kad vienas perdraudimo, neturėsime tik vieną perdraudimo modelį, tikrai nebus labai gerai, nes perdraudimo sistemoje, kurioje e, veikia ir nacionaliniai fondai, apskaičiuoti įnašus, kaip mes ir kalbėjome mūsų e, susitikime, aš kalbu apie bankų e, įnašus, gali būti susijęs su tam tikra tam tikrą pagundą elgtis rizikingai ir bankai, bankai į nacionalinės sistemas įneš nedidelius įnašus, palyginant su tais įnašais, kurie įnešami į bendrą sistemą. Ir Gali būti taip, kad padėtis situacijoje bus gera, bet įnašai bus pernelik, iš todėl įnašai bus pernelik maži. Įnašai perdaudimo sistema. Taigi, per darybas mes turėtume šias problemas įspręsti, nes e, pertraudimas yra pagrystas iš esmės nacionalinėmis sistemomis, bet reikia nepamiršti, kad reikia galvoti apie platesnę globalią sistemą. Ir reikia užtikrinti, kad mes galėtume kiekvienų atveju atskirai patikrinti, kiekvieno perdraudimo atveju patikrinti, su kokia rizika yra susidurima. Uh, Ir antra pastaba, jie yra susijusi su sąlygų nustatymu. Mes norime mažinti e, visą galimą riziką. Ir aš nežinau, ar mūsų nustatomos sąlygos iš tikrųjų padės mums pasiekti tą tikslą tiek, kiek mes to norėtume. Ir aš manau, kad dabar, kai mes išgyvename krizę ir e, dėl tos krizės ir kilo galiausiai bankų e, krizė, Matome, kad e, bankų problemos pato persimėte į fiskalinę sritį. Pažiūrėkite tai, kas vyksta Graikijoje. Iš esmės, Graikijos problemos atsirado dėl to, kad e, sistema negalėjo e, kontroliuoti bankų. Taigi mes turime sukurti tokią sistemą tam, kad galima būtų užtikrinti kad rizika būtų tenkamai kontroliuojama. Taigi, jei mes atsižvelgsime į disk, uh, diskusijas apie perdurdimą ir nustatomas sąlygas, iš esmės perdurdimo modelis, kuriame, pagal kuri visas dėmesys skiriamas yra tik tai fi, fiskaliniai bankų uh, būkliai, o iš tikrųjų bankai uh, sukuria daugiausia rizikos. Mes tik tai susilpninsime tą bankininkystės sąjungą. Turėdami perdurdimo sistemą, Europos e, ligmens sistemą, mes turėtume už, siekti, kad būtų užkistas kelias tai krizai, kurie atsirado 2008 metais. Reikia daryti viską, kad mes tobulindami šį pasiūlymą sumažintume riziką, kiek tai yra įmanoma. Dar čia kai ką galima būtų padaryti. Bet to, kai kalbėsime apie perdraudimą, tai turime kalbėti apie tai, kad reikia daryti viską, kad būtų sumažinta rizika, kuri yra liktai kaip ir įdėkta į dabartinį pasiūlymą. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime baigti diskusijas kuo skubiau ir nekantriai lauksiu kitų šešėlių prinšėjų susitikimų. Mm. Dėkoju, Sander Liūnas. Labai ačiū, ponė Pirnikė, ir pirmiausia, aš norėčiau atsiprašyti, pirmiausia, pranešėjus už tai, kad aš šiek tiek pavėlavau. Nes e, rytoj vyks renginys, kuriame bus kalbama apie Europos Centrinio banko politiką. Tas renginys vyks, e, vyks e, Renesans viešbutėje jame dalyvaus ponas Starks ir kiti iškilus ekonomistai, taigi visi esate kviečiami. O dabar da, Europos indėlių garantijų sistema. Pranešėjai tikrai labai daug dirbo ir aš norėčiau užsakyti kelias bendro pobūdžio pastabas. Pirmiausia, aš nemanau, kad kas nors nustebo pamatęs mūsų pakeitimus, nes aš. Ta, bendraudamas su kolegomis jau sakiau, kad mums pirmiausia reikia daryti viską, kad būtų sumažinta rizika ir tik po to pradėti kalbėti apie rizikos pasidalyjimą. Ir e, mūsų požiūris yra pagrystas pirmiausia atsakomybė ir solidarumu. Jei pažvalgsime diskusijas e, Europos Sąjungoje, pamatysime, kad e, nuolat kalbama apie vienybę, tai kad esame susivienyje įvairovėje. Ir o, tai buvo anksčiau toks šūkis, dabar visi kalba apie solidarumą ir as, atsakomybę, o man atrodo, kad šiame žodžių junginėje žodis atsakomybė turėtų būti pirmojoje vietoje. Turime kalbėti apie atsakomybę ir taip pat apie solidarumą. Turime sukurti atsakingesnę sistemą. Ir uh, prieš baigdami kurti bankėstės sąjungą turime spręsti kai kurios klausimus. Pavyzdžiui, tai, kad kai kurios institucijos yra pernelik didelės, neveiksnių paskolų problemą reikia spręsti, tik tai valstybės skolos įsiskolinimo rizikos klausimas reikia spręsti. Ir valstybės narės dar daug ką galėtų padaryti. Aš džiaugiuosi, kad pateikta yra daug pakeitimų, kuriuose kolegos išsakė nuomonę, kuri yra panašiai į manę. Nors aš suprantu, kad mūsų nuomonės gal ne visiškai sutampa, bet džiaugiuosi, kad daug kas masto panašiai kaip ir aš. Mes manome, kad e, mažinant riziką reikia padaryti viską, kas yra įmanoma. Ir e, to ir turime siekti e, rengdami šį dokumentą. Antras dalykas. Aš norėčiau dar kartą pabrėžti, kad mes remiame pranešėjų siūlomą Europos garantijų sistemos struktūrą. Tai yra nepaprastai svarbu, nes ta struktūra mūsų galva numato atsakomybę. Tai yra e, e, ta atsakomybė, kaip minėjau, yra būtina tam, kad galim būtų užtikrinti solidarumą. Ir mes taip pat manome, kad siūloma struktūra atitinka tokį požiūrį. Ir taip pat džiaugiamės, kad ir kiti kolegos e, vis labiau linksta mums pritarti dėl struktūros. Ir kolegos tiek da, iš e, dešiniųjų, tiek iš kairiųjų partijų tam pritarė. Bet aš manau, kad yra nepaprastai svarbu yra užtikrinti, kad nacionaliniai e, garant, e, garantijų nacionalinis garantijų sistemos išlaikytų svarbu vaidmenį dėl to, kad tai sukurtų tam tikrą buferį, bet ir dėl to, kad tos sistemos puikiai žino, kas vyksta jų rinkoje, ko nori jų vartotojai. Uh, Ir todėl mes turime užtikrinti, kad apsauga, kurią užtikrina tam tikros sistemos, ir toliau veiktų. yra tokių sistemų, kurios e, da, yra sukaupusios e, labai daug vertingų žinių. Toliau, e, likvidumo, parama likvidumui. Mes manome, kad įdės turėtų būti gerai subalansuotas. Viena vertus reikia sumažinti bank, bankų sąsajas su vyriausybėmis. Antra, reikia užtikrinti, kad būtų prisimama derama e, rizika. Ne, ir todėl mes pasisakome už tokią paramos likvidumo sistemą, kuri numatytų 0,2 procento rodiklį. Ir reikia tokios sistemos, kad indėlininkai galėtų atgauti savo indėlius, bet mes suprantame, kad labai dažnai viskas priklauso, daug kas priklauso nuo nacionalinių bankroto teisės aktų ir be to e, valstybės narėse galioja skirtingi, e, skirtingos e, palūkanų normos. Ir mes matome, kad ne įdis, o nacionalinės e, individualių garantijos sistemos turėtų nustatyti gražinimo rodiklinės. Tai paskatinti nacionalinės sistemas prisimti deramą atsakomybę, užuot, e, da, užuot e, da, parodant, kad tos sistemos elgesi gerai, kitaip iš tikrųjų nebuvo. Dar vienas dalykas Aš esu susirūpinęs dėl to, kad pateikta labai daug pasiūlymų dėl vadinamo fiscal backstop klausimo. Nemažai ekspertų nagrinėjo šį klausimą ir ta, e, paaiškėjo, kad e, tas e, fiscal backstop prieštarauja sutartims nes visos fiskalinės politikos priemonės tvirtinamos nacionaliniu lygmeniu. Todėl mes manome, kad tas fiskalinis backstop turėtų būti nustatomas valstybių narių lygmenių. Nes kalbėkime atvirai, jei mes norime, kad toks backstop būtų taikomas visai sistemai, tuomet mes galime, galėsime pakenti visai ir garantijų sistemai. Man atrodo, pranešėja patekė įdomių pasiūlymų. Pakeitimų yra pateikta labai daug, taigi galėsime daug ką aptarti, kiekvieną dieną sužinome vis kažką naujo. Ir e, tikiuosi, kad mes galėsime konstruktyviai bendradarbiauti. Ir džiugiuosi, kad pranešėja parengė darbo tvarkaraštį, tam, kad mes galėtume kuo skubiau pradėti diskusijas dėl visų šių klausimų. Dėkuoju. Ačiū. Noriu priminti Jums, kad e, yra e, vien, vieninga posėdė dėl ekofino. Svarsysime ne patį šį klausimą, bet tik tai spręsime, kada rimti sprendimą. Aldė, frakcijos vardu niekas nekalbės, GUE vardu papadimulis. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkoju pranešėjai poniai Telankė už parengtą dokumentą. Noriu pasidalinti žanginiais pastebėjimais. Visų pirma, bankų sąjunga, man rodos, yra įsipareigojimas ne tik komisijos vardu, e, bet ir tarybos ir visų politinių frakcijų e, dėl rinkimų. Nepamirškime, ką EPP ir Junkeris pažadėjo piliečiams, kad tie darbai bus užbaigti taip pat ir pirmajame ramstyje. Kai diskusijos prasidėjo pirmą kartą salėje, man susidarė įspūdis, kad kai kurie politinių partijų atstovai parlamente daro viską, kad pakenktų šiai bankininkystės sąjungai ir jos ir pastangoms užbaigti jos kūrimą per pirmąjį ramstį. Dažnai kritiškai pasisakau dėl pasiūlymų, kuriuos mums pristato Europos komisija. Bet matau, kad šį kartą pranešėjos pasiūlymas po to, kai šešėliniai pranešėjai įnešė savo indėlį, siekia susilpninti, jei ne visiškai uh, sumenkinti komisijos pasiūlymą. Prieš keletą savaičių ponas Dragis lankėsi Europos parlamente, jam mūsų tas klausimas apie centrinį banką ir bankininkystės sąjungos kūrimo užbaigimą pirmajame raipsnį pirmajame ramstėje ir jam buvo užduotas klausimas, ar jis mano, kad to reikia, jis atsakė, kad taip. Tačiau e, mūsų pašiekiančios žinios iš tarptautinėje arenoje ir ekonominėje politikoje mums, e, mus ragina veikti greičiau, o ne vilkinti viską. Tai ypač tam aktualu po Trumpo išrinkimo. Jo ateimu į prezidento postą yra daug nežinios bankų veikloje, kurie ir, ir ne pietinėse ES šalise. Padarėme visą reikalingą pažangą, padarėme, ką reikia, žengėme visus apgalvotus žingsnius tą kryptimį pagal numatytą darbų tvarkaraštį tam, kad užtikrintume geresnius ES institucijų gebėjimus atremti iškylančias problemas. Žinoma, reikia laikytis laipsniško požiūrio ir visų pirma turime sumažinti ir panaikinti riziką prieš pradėdami kalbėti apie e, platinimą. Todėl siūlomas požiūris tiesiog kenkia šia, šiai pozicijai. Buvo pasiūlyti pakeitimai pranešimui. Nemažai jų pakeit, pateikė socdemai ir žalieji. Ir man atrodo, kad jais siekiama užbaigti, kur tik trečią ir apsti per tam tikrą laikotarpį. Nepakank... Nepakenkiant pagrindiniam tikslui, bet manau, kad tai gali pakenkti bankininkystės sąjungos efektyvumui. Žinoma, kad turime laipsniškai nusekliai eiti link šio tikslo ir per kitus šešis metus pasirūpinti ir vidutiniais ir mažais indėlininkais e, visoje pagal, pagal e, svarstomą sistemą visoje Europoje. Turime padidinti bankininkystės sistemos stabilumą pateikti pakeitimai akivaizdžiai ir bando eiti tą kryptimį. Norime visapusiškai išplėtoti Europos indėlių garantijų sistemą iki numatyto termino. Manome, kad jos turėtų funkcionuoti šalia nacionalinių indėlių garantijų sistemų, kad sukurtume dar vieną reikalingą sistemą DIF, kuri leistų mums užkardyti krizės. Ir turime, jos turi vaidinti vaidmenį ir indėlių apsaugos sistema ir šią srityje dirbanti valdyba. Vertinant tai, ką nuveikėme iki šiol, manau, kad turime toliau tęsti dialogą Žinoma, dar reiks pažiūrėti, kuria kryptimi siūlys eiti komisijos pasiūlymas. O dabar lauksime kito šešėlinių pranešėjų susitikimo mūsų komitete, kad galėtume viską pakreipti tinkamą linkme. Ačiū. Toliau žaliųjų atstovas mano sąraše, ponas Lamberts. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu prancūziškai šį kartą. Kolegos, jeigu norime, na visų pirma, peržiūrėjęs pakeitimus, matau, kad yra ke ke keturi veiksmų scenarijai siūlomi. Galima beveik nieko nesakyti apie skolos bendrinimą ir rizikos bendrinimą, bet žinoma, tai neišspręs visų mums iškilusių problemų. Pavyzdžiui, vertinant tai, ką reiškia vienas euras Italijoje ir vienas euras Vokietijoje, kalbu ekonomikos ir pinigų sąjunga. Galima būti labai ambicingi dėl rizikos mažinimo ir visiškai nieko nekalbėti apie rizikos bendrinimą arba atvirkščiai. Galime nieko nesakyti apie rizikos mažinimą ir labai uh, daug siekti dėl rizikos bendrinimo, bet, kaip, bet nei vienu atveju nėra daugumos. Todėl mums renk, tenka rinktis būti labai ambicingiems ir dėl rizikos mažinimo, ir dėl rizikos bendrinimo. Ir man atrodo, kad vienintelė galimybė rasti sprendimą, kuris pasiteisintų šioje situacijoje, tai būtų sprendimas, kuriam pritartų dauguma parlamente. Mūsų pristatytų pakeitimų logika e, e, yra tokia, kad mes tikimės dirbti dviem etapais. Visų pirma, nesitikime e, bendrinimo pastangų dėl lik, e, likvidumo, bet mūsų tikslas būtų suderinti šiuos du elementus iki antrojo etapo, pagal kurį numatomas ne tik likvidumo užtikrinimas, bet ir solidarumas e, tuo atveju, jeigu būtų nuostoliai nuo pat pirmųjų nuostolių ir taip su, sukurtume visapimančią sistemą iki 2024, kaip ir siūloma komisijos pasiūlyme. Taip, bet kokios sąlygos, kokie, kokie kriterijai, kad perėtume iš pirmojo etapo į antrąjį. Reikėtų patvirtinti šį teisėkuros pasiūlymą ir kaip pranešėja pažymėjo, mes siūlome nebelaukti kol bus rizika bus sumažinta, bet įpareigoti riziką mažinti pasitelkiant galiojančius teisės aktus, ponė pranešėja, jūs sakėte, kad e, negalime pamiršti e, galimybės e, reikalauti rekapitalizacijos prevencijos tikslais nes dažnai e, piknaudžiaujama šia pre, e, rekapitalizacijos prevenciniais tikslais e, savoka, ypač kalbame apie bankus susidurinčius su problemomis. Tekste, kur numatyti numatytas bankų reglamentavimas, reikia e, sugriešinti kapit, e, kapitalo, bankų kapitalo reikalavimus. Taip pat turime sumažinti bankų patiriamą riziką dėl tarp bankinių paskolų. Ir visą tai reikia prižiūrėti ir stebėti, ne tik patvirtinti tas, tuos reikalingus sprendimus, bet ir taip pat vietoje praktiškai patikinti, ar iš tikrųjų tos priemonės mažina riziką. Jeigu taip nėra, e, na, įstatymų, kurie turimtis kitų priemonių. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti. Uh, Ir man įdomu buvo išklausyti Sander Lonens dėl e, e, fiskalinio stabilumo užtikrinimo priemonės. Ir m, mm, čia noriu prisiminti artimą tek, šiam tekstui tekstą e, dėl stabilumo mechanizmo, Europos stabilumo mechanizmo. E, ir, ir turime sukurti apsauginį tinklą. Per pakeitimus mes norėjome užtikrinti, kad bankai būtų vertinami pagal patiriamą riziką. Me, iš patirties žinome, kad teisės aktuose dėl be bankų pertvarkos mechanizmo, e, pavyzdžiui, buvo tokių atvejų, kad mažiesiams bankams E, tenka naštą mokėti didesnius įnašus, siekiant sumažinti didžiųjų, didiesiams bankams tenkančią riziką. Manome, kad kai būtų, jeigu būtų išsemti Europos indėlių garantijos fondo e, ištekliai, turime pasirūpinti, kad e, bankai būtų priversti finansuoti iškiltas problemas, kad to, už viską nemokėtų mokesčių mokėtojai. Pone pranešėjai, jūs minėjote Europos garantijų ir indėlių fondo dydį, sakėte, kad jis būtų vieno, sudėtų vieną procentą apdraustų indėlių. Ir turime kalbėti apie įnašus, kad gal, ir taip pat kalbėti apie alternatyves priemonės kad būtų galima užkardyti dar mm, blogesnio scenarijaus bankų žlugimą. Išklausęs jų pasisakymų ir perskaitęs pakeitimus, matau, kad jums tenka nelengva užduoti. Svarbiausias, svarbiausias jūsų darbas bus užtikrinti daugumą, kuri balsuotų už pasiūlymo tekstą. E, radikaliausia pozicija, žiūriu, žvelgiu į dešiniau nuo jūsų frakcijos esančius AKR, e jeigu laikysis ekstremaliausios e, pozicijos ir ar į kairę ar į dešinę daugumos tikriausiai ne, nepritrauksite. Tikriausiai jums e, svarbiausia būtų užtikrinti, kad jūsų frakcija dauguma balsuotų už šį siūlymą. Ir bet kokiu atveju Galėčiau tik štai ką pasiūlyti. Pabandyti telktis ties tokiu požiūriu, kuris užtikrintų ambicingus tikslus rizikos mažinimo, rizikos bendrinimo e, frontuose. Galbūt nebūtinai visos frakcijos vienodai parems e, tos scenarius, bet bus ir to, bus įvairiai mąstančių frakcijose ir Mes siūlome pakankamai ambicingą, bet taip pat reikės ambicingą, bet ir išmintingą e, poziciją. Ir tokiu būdu pasieksime šiame pasiūlyme keliamo tikslo. Pažiūrėsime, kaip kitų frakcijų atstovai pamėgins savo poziciją suformuoluoti, FDD frakcijos atstovų nematau, tai dabar e, NDF, ponas Šanimans. Ačiū, pirmininkė, kalbėsiu olandiškai, kadangi tai yra pranešėjus gimtoji kalba. Nežinau. Mm, e, kokį Europos liaudės partijos dalį čia turėčiau atstovauti, jeigu jau e, vadovautumėmės pono Lamberto poziciją, tačiau aš vis tik tai <clears throat> turiu pasakyti, kad e, noriu savo politinę ideologiją pristatyti kuo aiškiau. Jūs e, remetės tą poziciją, kad ES turi egzistuoti ir toliau. Mano pozicija yra kitokia, panašiai kaip ir diskutuojant dėl breksito, jūs beveik dogmatiškai e, e, e susijęjate. Mm, atitinkamus principus ir savo pasisakymus. Dėl breksito taip ir čia jūs e, dogmatiškai laikotės pozicijos, kad reikia baigti kurti bankų sąjungą, užtikrinant indėlių apsaugos sistemą ir aš nesilaikau e, šitos pozicijos, nesu vienintelis toks, tačiau manau, kad e, <clears throat> šis, šis sudėdamoji bankų sąjungos kūrimo dalis yra <clears throat> nereikalingas žingsnis, e, kad tokie užmojai yra per daug platus ir e, čia praktiškai mes nesolidarumo principu vadovautumėmės, tačiau e, skolų bendrinimu. Todėl nepaisant to, aš žaviuosi pranešėją ir jos mėginimu kažką veikti nieko neveikiant, tačiau Nepaisant to, aš tikiuosi, kad e, šie užmojai nebus įgyveninti ir aš atitinkamus pakeitimus todėl įteikiu. Ačiū, dabar pradėsime procedūrą. Prašau žodžio, išklausysime pono Simono pasisakymą. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū pranešėjai taip pat e, už. Uh, išsame informaciją, kurią mums pristatė. Pakalbėsiu apie mums svarbius dalykus. Mums labai svarbu užtikrinti kuo didesnį stabilumą Europoje. Viena iš prielaidų būtų to stabilumo ta, kad nebeliktų nestabilumo ne vienoje šalyje, kur yra ES narė. Taip pat turime visomis priemonėmis siekti kad vertinant mokesčių mokėtojų bankų ir fondų požiūrių pasirinktume pačias e, ekonomiškiausias, mažiausiai kainuojančias priemonės. Mes galėtume ir turėtume pasirinkti, pasirinkti tokią indėlių apsaugos sistemą, kuri e, leistų vykdyti atitinkamas piniginius transferus iš vienos valstybės narės į kitas, tačiau turėtume tokius, tokias priemonės taikyti tik išimties tvarka tam, kad nepadidintume nestabilumo grėsmės viso eurozonoje. Ką aš turiu omenyje? Kolega Minėjau čia vieną valstybę, kurioje kyla tam tikrų problemų su indėlių apsauga tačiau tai dėl to kalta pati valstybė. Tačiau jeigu tokia krizė kilusi vienoje šalyje e, išnaudotų visus Europinio fondo lėšas ir jeigu ta krizė įsivaizduokime kiltų penkiose ar septyniose valstybėse, kuriuose pradėtų bankrutuoti bankai ir kuomet ES lygių mes negalėtume šios krizės įveikti, tai reiškia, kad dabartinės problemos dar labiau paaštrėtų ir kiltų tam tikrą infekciją paliegusių valstybių arba rimtai sergančių valstybių. Todėl aš manau, kad reikia nustatyti viršutinės ribas, kurias peržengus reikėtų pasitelkti kitas priemonės, o ne vien tik Europinį fondą. Taigi reikia kalbėti apie papildomas priemonės, papildomus etapus didesnio masto, kurias galėtume pasitelkti tuo atveju, jeigu būtų panaudota, pavyzdžiui, E, pusė indėlių draudimo fonde esamų lėšų. Kalbant apie atskiras priemonės, e, kurias galėtume finansuoti iš e, <clears throat> bendro subfondo arba atskirų subfondų turėtume stengtis užtikrinti, kad tokio finansavimo sąnaudos būtų kuo mažesnis. Kaip pavyzdžiui, Manau, kad banko sąskaitų perkelimas dažniausiai yra pats pigiausias būdas siekiant išvengti kuo didesnės žalos, pavyzdžiui, bankrutuojant vienam, e, vienai finansiniai institucijai, jos valdytos e, bankinės finansinės sąskaitos turi būti perkeliamos paprasčiausiai į kitą finansinę instituciją, nereikia uh, kurti e, jokios naujos finansinės institucijos, paprasčiausiai viskas perkeliama į kitą banką ir tokia praktika Europoje šiuo metu jau yra taikoma pasitelkus privačias indėlių draudimo sistemas e, šalyje, iš kurios aš esu kilęs, o visas kitas priemonės turėtume svarstyti tik tuo atveju, jeigu jos būtų e, sąnaudų požiūrių E, naudingesnis, leistų daugiau e, fondo lėšų sutaupyti. Tačiau e, mes turime priimti atitinkamus sprendimus, grįždami prie klausimo, kurį jau svarstėme kažkada anksčiau, tam, kad iš fondų, iš fondo lėšų nebūtų tik tai mokamos išmokos, o kad jos būtų administruomos ir naudojamos pakankamai protingai ir sumaniai, siekiant užtikrinti stabilumą visoje eurozonoje. Nematau daugiau norinčių kalbėti, taigi dabar suteiksiu žodį komisijos atstovams. Noriu pasisveikinti su Marijo Nava ir jo kolegomis. Marijo, jums dabar suteikiu žodį. Ačiū pirmininkė, ačiū visiems, taip pat ir pranešėjai. Labai esame dėkingi ponui, ponui Langiai ir pranešėjai už atliktą darbą. Buvome susitikę rūdienį ne vieną kartą tarpusavyje. Mane lydi mano komandos nariai Peteris Andrėjas ir kiti. Sėkime pabrėžti šio projekto svarbą mums Aš noriu tik priminti, kad šis projektas buvo minimas penkių pirmininkų pranešime. Ir visi svarbiausių institucijų vadovai pritarė šiai minčiai. Taigi komisija labai palankiai vertina pakeitimus. Ta aplinkybė, kad jų buvo pateikta daugiau nei 700, parodo, kad uh, šio pasiūlymu rimtai domimasi. Džiaugiamės, kad visi, beveik visi parlamento nariai pritarė galtiem tikslui sukurti indėlių apsaugos e, draudimo sistemą, ar jis būtų, e, ar tas modelis būtų grindžiamas perdraudimo modeliu e, arba kitais modeliais, dėl to dar reikės susitarti, tačiau dėl galutinio tikslo nesutarimų nekyla. Faktų palyginamoji analizė, kurią mes pateikėme rūdienį, taip pat prisidėjo prie to, manau. Kai kurie jūsų labai pagristai ir visose politinėse frakcijose, pradedant nuo pono Fernandeso ir baigiant pono Simono ir kitais, iškėlėte labai svarbius klausimus susijusius tuo, kad nereikia atsisakyti priemonių ir sistemų, kurios tinkamai veikia. Noriu pasakyti, kad atsižvelgiant į ES bankų sektoriaus specifiką, mes puikiai žinome, kokios sistemos indėlių apsaugos tinkamai veikia. Mes nesiūlome jų atsisakyti, mes siūlome pasinaudoti jų sėkmingą patirtimį, kaip įmanoma, labiau. <clears throat> Tas klausimas, kurį ponas Simonas minėjo ir mes juos komisijos generalinius direktoratus atitinkamai atsižvelgėme, taip pat ir Jono Fernandos e, siūlomus pakeitimus, kuriuos jis minėjo. Anksčiau manau, kad jie yra visiškai logiški dėl galutinės formos, kokia yra komisijos pozicija. visiškai komisija remdamas atitinkamą faktų analizę pritarė bendrinimo modeliui. Noriu paminėti dar kartą keturis, keturis priežastis, dėl kurių mes šią poziciją gyname. Dauguma šių argumentų jau buvo paminėti. Pirmoji priežastis tai yra veiksmingumas. Akivaizdu, kad bendrinimo sistema yra veiksmingesnė nei perdraudimo sistema. Antroji priežastis susijusi su mastais. E, bendrinimo sistema yra didesnio masto nei perdraudimo sistema, kalbant apie turimų finansinių išteklių pasidalymą, siekiant e, padėti esant e, poreikiui. Trečioji priežastis yra funkcionalumas. Jeigu turėsime bendrą europinį fondą, tai jo veikimas bus labai paprastas. Tuo tarpu, jeigu pasitelksime perdaudimo metodiką, tai reikštų, kad mes turėtume pasinaudoti nacionalinėmis sistemomis perdraudinėdami vieni kitų indėlius ir <clears throat> čia reikėtų kalbėti apie tam tikrą atsakomybės pasidalymą. Tačiau aš čia pirmiausiai noriu paminėti sažiningumą. Jonas Fernandės apie tai taip pat užsiminė savo kalboje. Sažiningumo principo laikymasis užtikrinamas tuo atveju, jeigu indėlių e, dydis yra siejamas su galimomis grėsmėmis Tuo tarpu pasitelkus perdraudimo e, sistemas ir e, nacionaliniu mastu apskaičiuojant riziką, <clears throat> grėsmė e, padidėja, o nesumažėja. Taigi, europinių lygių Tuo tarpu tos grėsmės būtų mažesnės ir e, jos yra minimos daugumoje jūsų pakeitimų. Ir manau, kad e, tai yra labai paprastas matematinis veiksmas. Prieš du metus jau buvome susidūrę su tokiu atveju, kuomet uh, diskutavome apie bankų pertvarkymo fondą ir jūs nusprendėte, kad e, įmokos turėtų būti apskaičiuojamos pagal atitinkamą grėsmės lygį. ES lygių ir labai būtų sudėtinga arba neįmanoma rasti jokių e, intelektualių argumentų prieštaraujančių šiam pasiūlymui. Taigi <clears throat> Džiaugiuosi, kad e, salėje yra ir piliečių atstovai ir aš manau, kad jie puikiai suvokia, kad mes kalbame būtent apie jų pinigus čia. Taigi labai svarbu užtikrinti, kad sistema veiktų sąžininkai. Dar du pastebėjimai ir baigsiu kalbėti. Dėl e, tvarkaraščio, dėl terminų, manau, e, laikas čia yra svarbus, kaip ir daugeliu kitų atvejų gyvenime, tačiau labai svarbu užtikrinti pusiausvyrą tarp įgyvendinamumo ir e, pasiūlymo patrauklumo 2024 metai siūlomas gautinis terminas. Iš komisijos pusės pakankamai tolima data, tačiau e, įmanoma. 2029 manau nėra e, tas terminas, kuris labai sužavėtų Europos piliečius. Todėl nemanau, kad mes galime sauliaisti tokią prabangą, laukti iki 29 metų. Turime gauti atsakymus savo klausimus anksčiau. Ir paskutinis klausimas dėl kondicionalumo. Šį klausimą iškėlė daugelis jūsų, Filipas Lamberas, pavyzdžiui, daugelis kitų. Manau, kad tikrai verta šį klausimą paminėti, jis yra sudėdamoji bendro projekto dalis, tačiau labai svarbu dar kartą pabrėžti, kad tas kondicionalumas e, nereiškia e, nenorą veikti, nes jeigu nustatytume tokias sąlygos, sąlygas, kurios būtų e, nerealistinės, kur nebūtų galima įgyvendinti per septynerius metus arba visiškai prieštarautų valstybės narise veikiantiems mechanizmams, tai nieko gero mums neduotų. Teigiamai vertintinas aspektas yra tai, kad, kaip minėjau, beveik dauguma jūsų pasisakė už bendruosius tikslus, nepaisant to, kad jų pasiekimo priemonės įsivaizduojate galbūt skirtingai. Penki pirmininkai šį pasiūlymą savo prašymę taip pat pateikę. Mes taryboje lakučio mėnesį svarstėme įvairias rizikos mažinimo priemonės ir gruodžio mėnesį jau prasidėjo dėrybos. Joms skirime maždaug keturias dienas per mėnesį, kai kurie kolegos netgi ir daugiau laiko praleidžia parlamente Sanderlūnės ir kiti minėjo būtinybę užtikrinti pusiausvyrą tarp rizikos sumažinimo ir E, rizikos pasidalymo. Mes taip pat pritarėme šiam, šiai pozicijai ir norime jos laikytis. Apibendrimas noriu pasakyti, kad šis projektas yra ypatingai svarbus, svarbus komisijai, svarbus jums, parlamentui, svarbus visoms institucijoms ES, tačiau labiausiai svarbiausias jis yra piliečiams, e, kurių atstovų ir šiandien salėje turime. Palankiai vertinu tą aplinkybę, kad jūs daug pastangų dedate šį projektą siekiant įgyvendinti, kad jūs atvirai diskutuojate su pranešėjais, šešėliniais pranešėjais, aš pats, mano komanda yra visuomet pasirengę jums padėti, susitikti, nes šiam klausimui mes skirime didžiulį dėmesį. Ačiū Jums. Dėkuoju. Vienai per kitaip mes visi sutarėme, kad tai yra svarbus dokumentas. Taip galima būtų apibendrinti šį diskusiją, būtent todėl mes labai rimtai dirbame su šiuo dosie. Man, man atrodo, kad vidutiniškai vienas narys pateikė mažiausiai 40 e, pakeitimų. Taigi visi galvojame, kad tai yra labai svarbus dokumentas. Ester, na, aš dėkoju visiems, e, skaitant pirmininką, kas e, pateikė pakeitimų. Uh, E, nors mano gyvenimo tai nepalengvino. Na kągi, ir apibendrindama aš norėčiau pasakyti štai, kad išklausė visus šešėlinius pranešėjus ir visus suinteresuotų kolegų pastabas. E, matome, kad visi išskyrus vieną esame pasiruošę dirbti ir norime pasiekti gerą rezultatą. Ir buvo kalbėta ir apie sąlygas, ir apie tvarkaraštį, tai buvo išsakytos nuom, įvairios nuomonės dėl to. Dabar apie rizikos skaičiavimą ir ES lygmenių. Aš norėčiau patikinti ko, o, kolega Fernandes, kad aš noriu dirbti su visomis frakcijomis, skaitinti jo frakciją. Ir pasakysiu, kad skaičiavimas ES lygmenių yra įmanomas naudojant abi dvi sistemas. Ir mano siūloma sistema ir tą sistemą, kurią siūlo Europos komisija. Taigi aš siūlau tiesiog dirbti tai su šiuo klausimu e, ir aš puikiai suprantu jūsų siūlomą metodą. Aš nemanau, kad europiečiams labai rūpi datos. Aš manau, kad europiečiai nuo šiaurės iki pietų, nuo Švedijos iki Graikijos nori turėti sistemą, kuri veiktų. Ir mūsų pradinės pozicijos buvo labai skirtingos, tą jūs išgirdote šiandien. Ir mums reikės šiandien surasti būdą, uh, kažkaip suderinti savo nuomonės. Turėsime išnagrinėti visus 792 pakeitimus ir surasti tokią sistemą, kuri patenkintų ne tik Graikijos, bet ir Švedijos pilietį, ne tik Vokietijos, bet ir Prancūzijos pilietį. Nes mums visi jie nori turėti gerai veikiančią da, uh, indėlių garantijų da, sistemą. Jei mes dabar visi pradėsime ginti savo nacionalinę sistemą, nieko met nesukursime bendros sistemos. Aš siūlau dabar pradėti dirbti, atsižvelgianti tai, kad mes turime siekti, kad mūsų darbas būtų naudingas ne vienai šaliai, bet visoms. Ir mes visi norime užtikrinti kuo geriausią apsaugą. Panas Anamans kalbėjo, kad jei mes pažvelgsime į Europos Sąjungą, pamatysime, kad mes tikrai puikiai naikinome įvairias sienas, įvairius, įvairias kliūtis priekybai. Bet cinikai galėtų pasakyti taip, viskas atrodytų puikiai, bet kas apsaugo paprastą žmogų? Kas užtikrino jo paprastą apsaugą? Ar jums rūpi žmogus, ar jums rūpi tik tai rinka? Ir todėl mes turime daryti viską, kad uh, uh, Europos indėlių garantijų sistema tarnautų žmonėms, o ne tik rinkai. Todėl uh, Reikia daryti viską, kad žmonės būtų patenkinti nuo šiaurės iki pietų. Na, mes visi norėtume jau rytoj turėti tobulai veikiančią rizikos pasidalimų pagrįstą sistemą, bet gyvename netobulame pasaulyje, tai nėra įmanoma. Ir jei mes pažvelgsime situaciją valstybėse narise, pamatysime, kad a, kad e, vertės, kurias nurodo tos šalis, e, kuriuose e, skiriasi priklausomai nuo to, kokios nuostatos taikomas bankruoto nemokumo atveju. Ir todėl aš ir kalbu, kad mums reikia taip pat spręsti ir nemokumo įstatymų, skirtingų, įstatymų, skirtingų nemokumo įstatymų problemą. Kolegos, aš galiu labai daug kalbėti apie Europos indėlių garantijų sistemą. Bet aš manau, kad mes nustatydami sąlygas turėtume nustatyti, nuspręsti, kas mums labiausia rūpia. Nereikia ieškoti bet kokių įmanomų, visų įmanomų e, reikalavimų ir sąlygų. Reikia išsiaiškinti, kokios sąlygos reikalavimai yra patys patys svarbiausi ir kada kokias sąlygas reikia taikyti. Ir savo įžanginėje kalboje aš sakiau, kad kuo didesnis yra rizikos pasidalėjimas, kuo labiau mes dalysimės e, e, e, riziką, tuo daugiau turėsime kalbėti apie rizikos mažinimą. Ir aš manau, kad reikia dabar jau da, uh, dirbti su turimais teisės aktais, jeigu mes norime keisti kažkokią pusiausvyrą, tuomet reikės iš tikrųjų išsami kalbėti apie rizikos mažinimą. Aš manau, kad uh, tai yra. Uh, ir turinys, ir laikas, ir sąlygos yra tarpusavį susiję dalykai, tai yra tarsi susisiekiantis indai. Taigi siūlyčiau tęsti diskusijas. Na kągi, tvarkaraštis yra žinomas. Viskas priklausys nuo pranešėjos čia ir nuo mūsų dėrybininkų komandos. Prie šio klausimo dar sugrįšime. Na kągi, septintasis punktas, kiti klausimai. Nematau norinčių užkelti kitų klausimų, tuomet aš norėčiau Jums pranešti, kad kitas mūsų posėdis vyks vasario 6 dieną, pirmadienį ir prasidės 15 val. Visiems dėkoju, šis posėdis yra baigtas.